abbiamo un martello nuovo. Martello. Dear colleagues, we can start. Mėly kolegos, galime pradėti pirmą posėdį šiais naujais metais. Norėčiau pasveikinti visus kolegas naujaisiais metais Tikiuosi, kad 2016 e, metais puikiai padirbėsime. Taigi linkiu visiems viso ko geriausio. O dabar jau, ko gero, teks pradėti darbą, nes mūsų laukia iš tikrųjų daug darbo. Visų pirma, reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Darbo tvarkės projekte yra nedidelis pakeitimas dėl koordinatorių rekomendacijų po vakar dienos posėdžio Jas manau, kad galime patvirtinti ir jeigu niekas neprieštarauja, tvirtiname ir darbo atvarkę su šiuo pakeitimu. Antras darbo atvarkės klausimas. Noriu Jums pranešti, kad įvyko nedidelis pasikeitimas mūsų sekretariate ir aš norėčiau pasveikinti naują darbuotoją, e, kuris pradėjo dirbti sekretariete e, sausio pirmą dieną. Dabar dėl vertimo režimo galite kalbėti ir klausytis vertimo į 22 kalbas, na, o mūsų posėdis yra transliuojamas ir internetu. Trečias klausimas koordinatorių rekomendacijos dėl gruodžio 22 ir sausio 13 dienos posėdžių. E, protokolai buvo išplatinti elektroniniu būdu, jeigu niekas neprieštarauja, iš karto juos ir galime patvirtinti. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas. Čia norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu iki posėdžio pabaigos niekas neišreikš prieštaravimo, tai tuomet Liepos 15-16 dienos posėdžių protokolas bus laikomas patvirtintu. Dabar balsuokime. turiu pasakyti, kad žaliųjų frakcija pateikia prašymą balsuoti vardiniu būdu, bet noriu pastirauti, ar e, ir kiti kolegos Libė komitete pritarė tokiam prašymui. Prašyčiau atsistoti. Ne, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuokime elektroniniu būdu ar pritarėme vardiniam balsavimui. Balsuokite taip, jeigu jūs už vardinį balsavimą, balsuokite ne, jeigu jūs nepritarėte. Everybody had voted? Yes, the vote is closed. Ar visi pabalsavote? Taip, baigiame balsuoti. Puiku. Balsuosime elektroniniu būdu. Pranešėja norėtų pasisakyti. Ne, šaldemos. Prašom. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, paskui balsuosime. Noriu pasisakyti dėl tų trijų prieštaravimų ir pasakysiu štai ką. Mūsų frakcija e, dviem pirmiems prieštaravimams nepritarė, tačiau pritarė paskutiniam prieštaravimui, kur kalbama apie perdirbtus grūdinius maisto produktus ir kūdikiams skirtus maisto produktus. Šiam prieštaravimui mes tikrai pritarėme, turime pasipriešinti komisijai, turime aiškiai pasakyti EFSA ir komisijai, kad čia būtina imtis e, skubių veiksmų. Tai yra tikrai labai svarbu ir mes pritarėme dėl to e, trečiajam prieštaravimui. Labai ačiū, dabar elektroniniu būdu galime balsuoti dėl pirmojo prieštaravimo. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Na, o dabar eikime prie antrojo prieštaravimo, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas prieštaravimas. Trečiasis prieštaravimas. Balsuokime. Everybody had voted. The vote is... Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Na, o dabar mes galime padaryti dviejų minučių pertraukėlę. Nes ministrė Ministrai pas mus e, pakeliui, po dviejų minučių tęsime darbą. Dear colleagues. Mėly kolegos. Pas mus atvyko aplinkos saugos ministrė ponia Sharon Diksme. Ir pradėsime šiandien nuo to, kad išklausysime dviejų ministrių, kurios pristatys pirmininkavimo programą ir kaip visada standartiniu būdu, kaip būna mūsų posėdžiuose, pirmiausia išklausysime ministrės, po to įvyks du pasisakymų e, etapai. Pirmiausia, koordinatoriai atstovantis politinės frakcijas, o po to antras raundas kiti komiteto nariai. Ir iš karto sutikime žodį ministrai. E, ačiū ministrai, kad atvyko pas mus pristatyti pirmininkavimo prioritetus. Prašom jums žodis. Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man malonu turėti galimybę kreiptis į jūs šio komiteto posėdėje ir padiskutuoti su jumis vėliau. Aš e, lauksiu darbo kartu su Europos parlamentu. Mūsų pirmininkavimo metu bendradarbiavimas yra būtinas. Ir aš sakyčiau, tai yra raktas į sėkmingą pirmininkavimą. Prieš tesdama toliau turiu papasakoti Jums pirmiausia, kaip pasidalijome atsakomybę už tas temas, apie kurias kalbėsime šiandien. Aš būsiu atsakinga už aplinkos, klimato, ir gamtos konservavimo klausimus, o mano kolegė sveikatos, gerovės ir sporto ministrė Edith Šipers bus atsakinga už diskusiją visuomenės sveikatos, maisto saugos ir susijusiamis temomis, tokiamis kaip GMO ir veterinariniai vaistai. Šiandien aš pasisakau kaip pirmininkavimo trejato pirmą ministrę, tą trejatą dalinsime su Slovakija ir Malta, todėl Iki šiol bendradarbiavimas buvo puikus. Mano nuomonė, šis komitetas yra vienas svarbiausių Europos parlamente. Aplinka, visuomenės sveikata, maisto sauga yra tos temos, kurios turi didžiulę įtaką Europos piliečių sveikatai, e, saugumui ir ateičiai. Taigi jūsų darbas yra labai svarbus malonu matyti, kad tiek daug mano tėvinainių pritarė man po rinkimų 2014 metais. Šis komitetas pasirodė besas vienas populiariausių tarp Niderlandų parlamentarų. Europa susidarė su didžiuliais iššūkiais, tokiais kaip migracija, tarptautinis terorizmas. Ir dabar pats laikas Europai pademonstruoti, kad ji daugiau skiria dėmesio vertybėms, kurios mus saisto, o neskiria. Europos projektas neturi ateities be Europos piliečių. Arba kaip kartą pasakė Winstonas Churchillis, Europa yra e, dvasinė koncepcija. Tačiau jeigu men pamirš tą koncepciją, nejaus jos vertės savo širdise, ji e, žus. Turime likti atsidavę sąjungai, kuri mūsų piliečius jungia, e, aktyvuoja, saugo e, sąjungai, kuri kreipia dėmesį į svarbiausius dalykus ir kuri gyvena žmonių širdise. Šiandien norėčiau pakalbėti keturiomis temomis. Tai yra klimatas, žiedinė ekonomika, geresnis reglamentavimas ir tvarus judumas. Po to aš pakalbėsiu konkrečiomis temomis, kurios e, bus svarbios mūsų pirmininkavimo metu. Mes dėrėsimės su Europos parlamentu e, tomis būtent temomis. Niderlandai paskutinį kartą pirmininkavo prieš 11 metų. Mano nuomonė tuo metu tvarumas nesuslaukė pakankamai dėmesio. Tačiau nuo to laiko daug kas pasikeitė. Europos piliečiai patys pradeda tvarumo iniciatyvas, bendrovės imasi veiksmų ir ragina politikus sekti jomis. Žalios iniciatyvos e, vyksta visur. Daugiau negu bet kada mes suprantame, kad tvarus gyvenimas ir verslumas yra gyvybiškai svarbu mūsų, svarbus mūsų ateičiai šioje planetoje. pagaliau galbūt kai kas pagalvos. E, ekonomikos ir ekologijos idėja ir jų nesudarimumas yra pasenęs. Tokia mintis yra pasenusi. Tai būtų senoji ekonomikos mokykla. E, stipri Europos ekonomika būtų žalia ekonomika, ekologiška ekonomika. Aš esu įsitikinusi ir tuo ir daugelis šalių, miestų, bendrovių ir individų mano tą patį. Aš noriu aktyviai dirbti kartu su jumis, kad kurtume sveiką, saugę, tvarią Europos ateitį. Pirmiausia, e, kova su klimato kaita. Čia aš esu optimistiškai nusiteikusi. Kodėl? Vis plačiau suprantama, kaip skubiai mums reikia imtis veiksmų. Istorinis sustarimas dėl klimato kaitos pasiektas Paryžiuje yra vienas svarbiausių, vienas naujausių viso to pavyzdžių. Paryžiaus sustarimas yra svarbus išeities taškas ir e, Niderlandų pirmininkavimai. Gruodžio 12-2015 metai buvo ekologijos istorijos kaitos taškas. Daugelis iš jūsų e, buvote Paryžyje, tai buvo didžiulis pasiekimas. Pirmą kartą istorijoje teisiškai saistantis klimato sustarimas buvo pasiektas, skaitant visų šalių įnašą. Nors kai kurių e, ES tikslų pasiekti nepavyko, aš manau, kad sustarimas yra tiek subalansuotas, tiek ambicingas. Todėl nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad aš tikrai didžiuojuosi šiuo rezultatu. ES bendri veiksmai prisidėjo prie šio rezultato. Na ir taip pat puikus Prancūzijos pirmininkavimas šalių konferencijoje, tai yra 21 šalių konferencijoje. Tačiau didžiausiai iššūkiai ateina dabar. Mes turime parengti sustarimų detalės, energingai dirbti juos įgyvendindami. Paryžius nebuvo proceso pabaiga. Tai buvo tik nauja pradžia. Gruodžio mėnesio Europos vadovų taryba pakvietė komisiją dirbti kartu su taryba ir parengti šalių konferencijos rezultatų vertinimą prieš Europos vadovų tarybą kovo mėnesį. Aš noriu, kad e, aplinkosaugos ministrų taryba kovo mėnesį aptartų mūsų tolesnius žingsnius. Tų diskusijų rezultatas e, bus įnašas ir į Europos vadovų tarybos susitikimą. Aš norėčiau taip pat, kad e, ETS reforma būtų įtraukta į Birželio aplinkos tarybos darbo atvarkę, galbūt kartu su ne ETS pasiūlymais, kurie tikiuosi bus parengti mūsų pirmininkavimo metu. Antroji tema, kurią norėčiau aptarti, yra žiedinė ekonomika. Europos komisijos žiedinės ekonomikos e, dokumentų rinkinys yra vienas svarbiausių punktų mūsų darbo atvarkėje. Aš dėkoju komisijai už tai, kad į gruodžio mėnesį pristatė šį dokumentų rinkinį Man įspūdį padarė platus mastas visapusiškas požiūris. Žiedinėje ekonomikoje papildoma vertė sukūriama panaudojant medžiagas protingai. Tai reiškia, kad žaliavos ir energetikos ištekliai naudojami atsakingai. Nėra tokių dalykų kaip atliekos. Žiedinė ekonomika taip pat suteikia naujas, sukuria naujas rinkas, naujas darbo vietas, naują ekonomikos augimą, Kaip pirmininkė, aš ketinu imtis energingų žingsnių, kad komisijos siekiai ir pasiūlymai būtų įdėkti praktiškai. Kaip žinote, dokumentų rinkinys susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis tai yra žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir jis bus aptartas tiek aplinkos ministrų taryboje ir kitose e, tarybos formatuose. Mes suformuluosime tarybos atsaką mūsų pirmininkavimo metu šių diskusijų pagrindų na, pasistengsime antrai daliai, tai yra atliekų teisės aktų peržiūrai, suteikti aktyvą startą, kad būtų galima užbaigti darbą kaip galima greičiau kartu su parlamentu. Ir aš turiu pasakyti, kad aš sveikinu ponę Bonafei dėl to, kad ji paskirta šios reformos pranešėja. Trečia tema yra geresnis reguliavimas. Europos teisės aktai yra labai svarbus nacionalinėms ir transnacionalinėms klausimams, tokie kaip aplinka. Teisės aktai turėtų veiksmingai saugoti aplinką, kaip tik tai tai įmanoma padaryti. Kad tai pasiektume, turime būti modernus, nuoseklus ir tie teisės aktai turi būti lengvai gyvendinami. Aš esu įstikinusi, kad taryba ir parlamentas pritarė tokiam tikslui. Niderlandai ir daugelis kitų valstybių narių pritarė iniciatyvai e, paveskime teisės aktus veikliais. E, aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo tikslas turi būti veiksmingesnis. Neketiname kištis į tuos tikslus, kuriuos jau esame iškėlę priešingai. Mūsų tikslas yra pagerinti e, tikslų siekimą, kad jie būtų iš tikrųjų pasiekti. Kaip pirmininkaujantį valstybę, Niderlandai ketina organizuoti diskusijas dėl šios iniciatyvos birželio mėnesio aplinkos ministrų taryboje. Diskusijų tema buvo, bus geresni rezultatai aplinkai. Ir su kitomis valstybėmis narėmis mes analizuosime galimybę e, patobulinimus, kad sumažintume nebūtinus biurokratinius kliūvinius. Na ir pagaliau norėčiau tarti keletą žodžių apie neoficialų, neformalų ministrų, aplinkos ir transporto ministrų susitikimą Amsterdame balandžio 14-15 dienomis. Pagrindinė tema bus išmanus ekologiškai sprendimai judumui. Mūsų miestų gyvybingumas patiria spaudimą. Mums reikia išmanių naujoviškų sprendimų, kad pasiektume tokių svarbių tikslų, kaip pavyzdžiui oro švara. Aplinkos ministrų, tar, ministrai daugiausia dėmesio skirs e, e, transporto priemonių naujovėms, e, išteklių, kūro šaltiniams ir kitiems dalykams, kurie reikalauja, leidžia sumažinti CO2 išmetimą. Paras ir ponai, Niderlandai ketina palengvinti pažangą ir tais klausimais, kurie jau yra svarstomi. Pavyzdžiui, turime užbaigti dėrybą su Europos parlamentu dėl direktyvos skirtos nekelių e, judančioms mašinoms. Taip pat daugiau dėmesio skirsime dėryboms dėl nacionalių emisijų ribų direktyvos. Ši direktyva yra labai svarbi priemonė gerinant oro kokybę. <clears throat> Luksemburgo pastangų dėka valstybės narės pasiekė bendrą, bendro požiūrio aplinkos ministrų tarybos posėdžiuose gruodžio mėnesį. Ir aš norėčiau šio pagrindu pradėti darybas su Europos parlamentu kaip galima greičiau. Mano tikslas yra pasiekti ambicingą, e, realų sustarimą su parlamentu pirmininkaujant Niderlandams. Kitas svarbus dokumentas oro kokybės rytyje yra euro penktas ir šeštas reglamentai. <clears throat> Pastarasis pastarąją laiko emisijų skandalas rodo, kad yra galimybių pagerinti ES tekstus tiek e, kuriant standartus ir gyvendinant jų atitikimą. Ir mes, kaip ir minkaujantį valstybę, esame pasirengę dirbti su jumis šio iššūkio atžvilgiu ir siekti pažangos. <clears throat> Aš taip pat lauksiu e, paukščių ir buveinių direktyvos atitikties patikrinimo rezultatų per ateinančius pusę metų. 20 metų įvairovės strategijos tikslai gali būti pasiekti tik tuo met, jeigu e, mes pasijudinsime gyvendinami šias direktyves ir kitus e, veiksmus vykdydami, kurių reikalauja strategija. Konservavimo tikslų įtraukimas į kitas politikos sritis sustiprins mūsų pastangas. Tai taip pat sukurs naujas protingas jungtis tarp ekologijos ir ekonomikos, pagerins socialinę įtraukti. Niderlandai nesitikė, kad e, dėl ties patikrinimo bus priimta kokiu nors sprendimu mūsų pirmininkamo metu. Mūsų tikslas yra pradėti Europos masto diskusiją apie tai, kaip optimizuoti ES gamtos e, saugojimo teisės aktų įgyvendinimą, e, nekvestionuojant mūsų konservavimo tikslų. Niderlandai ketina surenkti šio klausimo konferenciją. Niderlandai e, džiaugiasi komisijos ketinimu pristatyti Europos veiksmų planą kovai su e, gyvūnų kontrabanda 16 metų kovo mėnesį. Neteisėta prekyba, kontrabanda ir e, brakonieriavimas yra rimta problema. Mūsų požiūris turėtų būti skirtas tiek paklausai, tiek pasiūlai. Žinau, kad jūs e, mūsų nerimui pritarėte, tačiau geresnis įgyventinimas, traukiant įvairias valstybės, suinteresuotas pusės, daugiau dėmesio švietimui, e, ekoturizmo parama, geresnis įstatymų gyventinimas, gera valdysena yra būtini e, veiksmingam koordinuoto veiksmų vykdymui ir mes surenksime tarpinę konferenciją Hagoje, siekdami šią komisijos iniciatyvą. Taip pat aptarsime tai šios klausimus ir aplinkos ministrų taryboje. E, Niderlandai daug e, energijos skirs e, ir kitoms tarptautinėms konferencijoms skirtoms gamtos išsaugojimui. Pavyzdžiui, tarptautinės banginių komisijos, tarp vyrusinės platformos bioįvairovė ir ekosistemų paslaugoms konvencijai dėl tarptautinės prekybos e, nykstančiomis rūšimis ir e, Johannesburgė ir biologinės įvairovės konvencijos konkune e, klausimais. Baigdama noriu pasakyti, kad mes galime kartu pasiekti kad Europa būtų sveika, maloni gyventi ir saugi. Produktyvus bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir jūsų komitetu yra ypač svarbus ir aš tikiu, mes kaip tarpininkai, taikydami tipišką Olandų praktinį požiūrį, bus naudingas. Ačiū. Thank you very much, dear minister, and now we can... Dėkuoju, ministrė. Dabar pirmasis klausimų turas. Pirmiausia, pradėsime nuo koordinatorių. Porą minučių kiekvienam. Pietė Lyza. Dėkoju, gerbiama ministrė. Norėčiau aptarti porą dalykų. Pirmiausia, Paryžiaus e, konferencijos išvadų e, gyvenimas. Manau, kad tai buvo didelis pasiekimas, tačiau aš manau, kad gyvendindami mes turime užtikrinti, kad e, mes stengtumėmės e, įgyvendinti ne tik e, toje pramonėje, kur išnaudoja labai daug energijos. Komisija turi labai didelių ambicijų e, šioje srityje. Ir taip pat turime pakalbėti apie pastangų pasidalymą. Mes turėtume dalintis kompetenciją siekdami savo kompeten... ambicingų tikslų. Ir taip pat aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į um, oro um, eismą. Uh, E, gal, galim, negalima e, e, kalbėti tik tais apie emisijų mažinimą, mes turime kalbėti ir apie stabiliz, stabilizavimą. Ir taip pat labai, gerai, labai norėčiau žinoti, ką jūs darysite, kad sumažintumėte emisijas. Toliau oro kokybę. E, Vokietijoje e, vakar buvo priimtas sprendimas, kad e, į miestus daugiau negali važiuoti automobiliai ir daugelis dėl to labai skundžiasi. Ir aš manau, kad tai nėra labai geras ženklas ES, kad mes ne, E, mes neturime švarių automobilių, nes būtent dizeliniai automobiliai negali važiuoti e, į e, miestus. Ir žinome, kad EPP visada reikalauja mažinti taršą prie šaltinio. Tačiau jūs kaip ministrė dabar buvo, gavote diplomatinių klausimų. Prašoma jūsų rasti sprendimą šiai situacijai ir galbūt parlamente priimti kažkokią tai protingą taisyklę dėl emisijų išmetamų realių laikų. Ir mes turėtume priminti e, visiems dar kartą, kam mes čia esame ir ką turime padaryti. Dėkoju. Socialdemokratų vardu dabar ponė Dalį. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tai, kad e, jūs dalyjatės savo pirmininkavimo e, prioritetais, tačiau taip pat ir trejato pirmininkavimo prioritetais. Aš kalbėsiu maltietiškai, jeigu jūs nieko prieš. Aš paminėsiu du pagrindinius dalykus. Pirmiausia, oro tarša. Ir antra, antras klausimas – šiltnamą efektą sukeliančios dujos, ypač iš transporto sektoriaus. Turiu pripažinti, kad mane labai nuvylė tas faktas, kad e, kai aš uh, pasi, e, perskaičiau e, trejato programą per pastaruosius kelias mėnesius, į šitas temas faktiškai nebuvo net e, atkreipta dėmesio, jos nebuvo paminėtos. Pagal Niderlandų pirmininkavimo programą, pacituosiu, yra sakoma, kad mes tinkamai atsižvelgsime į komisijos pasiūlymus dėl, dėl emisijų sumažinimo ne ETL sektoriuose. Jūs nenurodėte čia jokio įsipareigojimo, tačiau apie tai jūs minėjote e, savo įžanginėje kalboje. 20 23,1 e, procento emisijų yra e, iš, išmetama būtent transporto Europos Sąjungoje ir mes turime mažinti transporto emisijas. Ir manau, kad pirmininkaujančia valstybė šia prasme, šioje srityje turi imtis rimtų veiksmų. Turiu Jums klausimą. Kokie yra konkretus Niderlandų pirmininkavimo planai, siekiant išspręsti šitą klausimą, šitos iššūkius, kuriuos kelia ne APL e sektorius ir kelių transporto emisijos, tai yra azoto oksidas ir e, dalelių, dalelės, kietosios dalelės. Mes jau nustatėme tam tikras ribas, tačiau kokia yra realybė ir su ko susiduria mūsų piliečiai kiekvieną dieną. Kaip šešėlinė socialdemokratų pranešėja dėl Euro 5 ir dėl Euro 6 Mm, lengvųjų ir e, sunkių automobilių srityje, kuriuos jūs patys minėjote. Norėčiau paklausti jūsų, kokie yra e, jūsų prioritetai šiame sektorėje. Ir taip pat, kokie yra Niderlandų pirmininkavimo prioritetai šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Dabar EKR vardu e, Judy Jelin. Dėkoju. Sveika atvykusi ministrė. Aš norėčiau pratesti Merijam temą, nes aš pati esu NEC direktyvos pranešėja. Ir kai mes pradėjome kalbėti, pradėjome kalbėti apie NEC paskutinėme parlamente, tai viena iš pagrindinių temų buvo tai, kad oro kokybė faktiškai apsiriboja anglis dvideginio teisės aktais ir mes pakankamai dėmesio neskiriame oro kokybei. Aš e, šiek tiek nusivyliau skaitydama Niderlandų pirmininkavimo prioritetus. Uh, kalbant apie oro kokybę ir ypač apie ENC, kalbama mažiau nei vienu sakiniu. Tad aš tikrai norėčiau pasakyti, kad pirmininka, pirmininkančiai valstybei, kad e, taip mes iš tikrųjų rengiame konferencijas apie aktualias temas, visgi pirmininkaujančios valstybės e, nepadaro, neįvykdos užsibrieštų tikslų. Ir mes e, pradėjome labai e, netikėtai, tą darbą netikėtai, tačiau sąžiningai e, tariant, vadovų tarybos išvados yra paremtos daugumos pozicija ir žinome, kad tarp valstybių narių buvo labai įvairių mažumų, tad jums buvo nelengva tai padaryti. Noriu pabrėžti ir jūsų paprašyti šiek tiek tiksliau papasakoti apie tai, kaip jūs siekiate gyvendinti e, tai e, vadovų tarybos e, išvadas valstybėse narėse, kaip mes suderinsime skirtingus interesus, nes parlamentas per plenarnę sesiją žengė labai didelį žingsnį ir er, tam, kad imtumėmės pirmųjų veiksmų, tačiau to nepadarė taryba. Ačiū. ALDE Dėkoju. Alde vardu, ponas Galberter. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju ministrai Taiksma už labai įdomų pristatymą. Aš e, norėčiau trupučiuką atitrūkti nuo klimato klausimų, nes apie juos daug kalbėjo ankstesni kalbėtojai. Aš norėčiau šiek tiek apie žiedinę ekonomiką pakalbėti. E, aplinkosaugos taryba labai kritiškai atsiliepė dėl ankstesnio paketo atšaukimo. Mes girdėjome, kad ponas Timamans um, buvo kritikuojamas dėl to, kad pats um, nesilaikė to paketo. Tačiau Um, būsimasis paketas turi būti paremtas gerų sprendimu. Ir man nerima kelia tas veiksmų planas. Veiksmų planas nėra tiesiog uh, veiksmų žemėlapio uh, copy-paste kopija. Mano konkretus klausimas pirmininkaujančiai valstybei būtų toks. Ar taryba ketina paspartinti situaciją įgyvenant veiksmų planą. Manau, kad reikia labai daug ką nuveikti, ypač pažiūrėkime į McKenzie tyrimą. Dabar dėl biologinės įvairovės. Luksemburgas be pirmininkavimą parengė labai puikias išvadas ir man labai e, džiugu, kad Niderlandai surenks e, konferenciją dėl gyvendinimo. Tačiau aš manau, kad mes vis dar neiname reikiamą linkme. Mes kalbame ne apskritai apie įgyvendinimą, o apie e, žemės ūkio politikos e, ekologiškumą. Ir e, kai kam taryboje tai nepatiko. Ką pirmininkaujančia valstybė kentina daryti, kad bio 2020 iki 2020, iki 2020 mes pasieksime biologinės įvairovės tikslus. Kovo trečią mes švesime laukinės gyvūnijos dieną ir e, tada bus surinkta Niderlandų pirmininkavimo tarptautinė konferencija. Galbūt galėtumėte papasakoti šios konferencijos tikslus ir ką taryba ketina padaryti daugiau negu kad iki šiol. Be abejo, Europos e, galia yra didžiulė, tačiau e, silpniausia grandis gali atverti um, užtvankos užtvanką. Dėkoju guoja vardu, ponia Minor. Dėkoju, kad esate čia, ponia Taiksma. Aš norėčiau jūsų paklausti apie Niderlandų ambicijas klimato kaitos susitarime. 2016 metais bus um, kalbama apie nacionalinės emisijas ir jūs e, taip pat pirmininkausite įvairioms dėryboms. Aš manau, kad mes turime būti drąsus ir ambicingi, mažindami CO2, dėl to, kad Niderlandai turi suprasti, jog labai svarbu e, tinkamai įspręsti klimato kaitos problemas. Niderlandų teismai teigia, kad šiltnamio efektą su keliančias dujas per keletą metų reikia sumažinti 25 procentais palyginus su skaičiais 1999 metais. Jeigu jūs neparodysite pavyzdžio, kaip jūs galite iš mūsų prašyti daugiau, mes turime uždaryti anglis, deg, anglį deginančias jėgainės, kurios smarkiai prisideda prie minėtų dujų iš, išmetimo. Ir visgi tokių jėgainių uždarimas yra vienas iš pigiausių e, jūsų darbo atvarkės tikslų gyvenimo priemonių. Taigi, ką jūs e, ketinate daryti tam, kad e, sumažintumėte CO2 emisijas? Kitas klausimas dėl ATL. Visada mes turime problemų su jais dėl to, kad emisijų teisės yra per didelės ir e, jūs, ar jūs neketinate sumažinti šitų teisių ir taip pat e, ar galvojate, kada ir kaip sumažinti transporto emisijas. E, Niderlandams patinka priekyba eksportas ir importas yra ramšiai, e, kuriuo viskas paremta, tačiau jūrų transportas yra vienas iš didžiausių teršėjų pasaulyje. Ir jūsų programoje jį neatsižvelgta. Norėčiau, kad jūs atskreiptumėte dėmesį, daugiau dėmesio į šios du sektorius. Dėkoju. Ir dabar žaliųjų vartų pasikaut. Dėkoju, pirmininkė. Niderlandų kalbą, olandiškai kalbėsiu. Atrodo, kad e, e, pirmininkaujant Niderlandams e, gerai kalbėti olandiškai. Taigi, jūs iškėlėte keturis prioritetus, jūs kalbėjote klimatą, apie klimatą. Tai yra labai svarbus klausimas ir kai kurie iš jūsų um, irgi minėjote, kad mes norime E, gerokai maž, mažesnio e, klimato e, šilimo, tai yra gerokai mažiau negu 2 laipsniai, mes kalbame apie pusantro laipsnio. Europa be abejo dėl diplomatinių sumetimų nori būti lyderė, tačiau tada ji turi atlikti ir didesnį vaidmenį, kai mm, E, kai, kai pasižiūri į Bruselį, kai grįžti į Bruselį, turi susidurti su realybė. Ir man e, kyla klausimas, kaip jūs Europoje ketinate užtikrinti, jog tas e, šilimas, temperatūros didėjimas bus nedidesnis nei pusantro laipsnio, nes mūsų tikslas yra nedaugiau kaip du laipsniai. Ir kaip mes užtikrinsime, kad rimtai apie tai padiskutuosime. Antra, geresnis reglamentavimas. Tai yra mėgstamas E, olandų e, terminas. E, vargu ar Bruselį, Bruselė kas nors pasakys, kad jie norėtų blogesnių teisės aktų. Taigi visi mes sutinkame dėl geresnio reglamentavimo, niekam nereikia bereikalingos biurokratijos. Niekas Bruselėje nenori bereikalingos biurokratijos. Taigi man iš tikrųjų jau atsibodo tie patys ir tie patys žodžiai. Jūs tiesiog sukūrėte įvaizdį, kad yra labai daug nereikalingos biurokratijos. Tačiau pateikite mums konkrečių pavyzdžių, kur jums atrodo, kad e, Briuselio politika yra nereikalinga biurokratija. Pavyzdžiui, Natūra 2000 visada yra minimamas kaip da, e, tokios biurokratijos pavyzdys. Tuo pačiu metu mes matėme, jog taip nėra. Taigi, čia kalbama tiesiog apie retoriką, geresnis reglamentavimas ir panašiai, tačiau atrodo, kad jūs e, Mm, tarytum imate ir propaguojate idėją, kad Bruselis nereikalingas, kad valstybės narės, betgi manau, kad geriau valstybės narės tegu įgyvenina tos teisės aktus, o ne badykite pirštų Bruselį. E, dabar dėl transporto. Mm, jūs neformaliai diskutavome su ministrais dėl švaresnio oro ir transporto ir panašiai. Ir tai yra diskutuosite per neformalią tarybą su transporto ministrais balandžio mėnesį. Tačiau kalbant apie aplinkosaugą, e, jūs e, aplinkosaugos taryboje turite priim, labai rimtai diskutavote, tačiau dar nebuvo priimtas sprendimas dėl emisijų re, realių laikų vairuojant. Ir dabar sprendimai nepriimti šioje srityje, tačiau jūs vėliau ketinate kalbėti apie oro kokybę. Dabar ICAO. E, tai yra labai svarbi organizacija sektoriuje ir kaip mes galime užtikrinti, kad komisija e, išsakys mūsų poziciją tada, kai mes dėrėsimės. Ačiū. Naomi. Labai ačiū toliau FDD vardu, ponas Pedičinė. Ačiū pirmininkė. Aš uh, Norėčiau pakalbėti apie prastą oro kokybę. Dėl prastos oro kokybės ES miršta daugiau kaip 400 tūkstančiai žmonių e, per metus. E, nemažai tokių žmonių miršta ir Italijoje. Taigi tai yra labai rimta problema. Nepakanka vien tik tais atsitiktinių veiksmų. kai kuriuose e, Italijos miestuose daugiau kaip du mėnesius e, yra viršiamas PM10 e, dalelių kiekis. Taigi labai užtarštas oras, tai neigiamai veikia ir maisto produktų gamybos grandinę. Problema yra akivaizdi Jie akivaizdai gyvendinant e, ir oro kokybės direktyvas. Dabar matome, kad vis mažinami e, e, PM10 dalelių kiekis Anksčiau buvo 52 procentai, dabar 48 procentai ir e, dėl to e, tai reiškia, kad per metus mirė 116 e, tūkstančių žmonių daugiau. Europos parlamentas nuolat kalba apie oro kokybę ir nepamirškime, kokie yra NEC direktyvos tikslai, tai yra pagerinti oro kokybę, o taip pat ir piliečių sveikatą. E, tačiau e, vis tiek yra nepaisomi pasaulio sveikatos organizacijos siūlomi pamdalelių lygiai. Aš siūlyčiau, kad pirmininkaujantis Niderlandai bandytų geriau apsaugoti piliečių sveikatą, nepakanka rasti vien tik tais kompromisą popierė, kuris iš tikrųjų niekam nereikalingas. E, iki 2030 metų mes galime per metus išgelbėti 116 tūkstančių žmonių gyvybę, jeigu imsimės veiksmų. Madame... Pane Dornano, ačiū, pirmininkė ministrė. Jūsų programa kalba apie energijos klimato paketą ir tarp šių tikslų dėl atsinaujančios e, energijos nėra neturi prieštaravimų. Ir Paryžius taip pat neprieštarauja tam. Ar nemanote, kad šių tikslų e, dauginimas nėra e, produktyvus? Ir e, ar nereikia, kad atsižvelgti tai, kad e, ateičiai iškelti e, pre, tikslai nebūtų prieštaringi dėl teisėkos aktorių aplinkos susrityje tvarumo negali būti vien tik tai noras. Ir šiame kontekste dėl Europos e, emisijų e, kvotų keitimo. Ar e, nereikia užtikrinti, tai, kad būtų numatyti konkrečios ribos. Aš kalbu apie krizę emisijų priekybos sistemos veikime. Ką jūs darysite praėjusiais metais e, ūkininkų forume dėl klimato kaitos, jūs kalbėjote apie tai, kaip e, žemės ūkės galėtų prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo tikslų. Ir ką jūs ketinate daryti, kad ir smulkus ūkininkai nepatirtų reglamentavimų standartų naštos, kuri juos įstumtų į nepalankę padėtį palyginti su dideliais ūkininkais. Ar remsite naujas jūrų technologijas kaip CO2 laidojimas jūroje? Labai ačiū. Na, o dabar, po to, kai pasisakė pirmieji kalbėtojai, pirmieji komiteto nariai. Aš suteiksiu 10 minučių ministrai tam, kad jie atsakytų, paskui pradėsime antrą diskusijų etapą. Ačiū, pirmininkė, tikrai pasistengsiu atsakyti tuos klausimus per man skirtą laiką. Visų pirma, aš tikrai norėčiau atsakyti pono Lyze klausimą. Ne visą laiką kalbėsiu vokiškai, bet bent jau šiek tiek. Iš pradžių pabandysiu kalbėti vokiškai. Kai mes buvome Paryžyje, ES delegacija tikrai labai stengiasi į sustarimą įtraukti laivininkystę ir aviaciją. Mums tai tikrai labai svarbu. Ir aš sutinku su tuo, kad tai bus svarbu, tai yra svarbu formuojant mūsų bendrą poziciją įmo ir įkao. Europos parlamente irgi apie tai kalbama. Aviacija ir laivininkystė turėtų būti įtraukta. Čia jūs esate visiškai teisus ir manau, kad ir taryba laikosi būtent tokios pat pozicijos. Na dabar aš gal tęsiu angliškai, jeigu jūs neprieštaraujate. Ponas Lyza taip pat teiravosi, kaip mes E, vertiname RDA pasiūlymą. Jeigu e, Europos parlamentas pasipriešintų rezoliucijai, tai tuomet mes galėtumėm e, tęsti savo darbą. Vis dėlto, jeigu būtų pritarta antrajam RDI paketui, tai tuomet e, komisija, ne mes turėtumėm, jeigu būtų pritarta e, pasiūlymo atmetimui, tai tuomet komisija turėtų teikti naują pasiūlymą. Mes irgi prisidėsime prie bendro darbo, kaip tik galėdami. Na ir e, mūsų tikslas yra, kiek manoma, greičiau atnaujinti testavimo procedūras. Dabar pereisiu prie ponios daly klausimo. Uh, Buvo teirautas, koks darbas yra numatytas taryboje dėl ne ETS ir pastangų pasidalymo sprendimų. Na, turiu pasakyti, kad nemanau, kad vyks esminiai darbai uh, dėl turinio, bet jeigu pasiūlymas pasirodys laiku, mes tikrai sieksime, kad komisija tą pasiūlymą pristatytų per birželio mėnesio aplinkos ministrų tarybą. Tuomet mes varstysime e, ryšį tarp šio pasiūlymo ir ETS arba ATL pasiūlymo. Na, iš tikrųjų tas ryšys yra visiškai puikiai tą suprantu. Pane Daly taip pat teiravosi, kokie yra mūsų planai dėl Euro 5 ir Euro 6. Aš žinau, kad Europos parlamentas visų pirma norėtų balsuoti dėl ADI paketo. E, tas balsavimas yra numatytas sausio 19 dieną. Plenarinėme posėdėje Europos parlamentas nuspręs, ką daryti toliau su šio dosie. Ir kaip jau sakiau, viskas priklauso nuo jūsų, bet mes esame pasirengę dėrėtis. Dabar perėsiu prie panios Galink klausimų. Buvo pateiktas klausimas dėl ambicijų lygio e, kelimo, e, kai vyks trilogai dėl NEC direktyvos. Mes e, puikiai suprantame, kaip sunku buvo pasiekti tarybos ministrų poziciją dėl REACH, e, tarybos ministrų poziciją dėl NEC direktyvos. Ir per pirmą trilogą e, aš vadovausios tarybos e, suteiktais įgaliojimais kartu su jumis Europos parlamentu mes aptarsime įvairias galimybės siekiant susitarimo per pirmą klausimą, pirmą svarstymą. Viskas priklausys e, ne nuo to, e, kiek žodžių bus dokumentuose, tekstuose. Mes visi suprantame, kad tai yra svarbus klausimas ir svarbu ne vien tik tais pasiekti sustarimą, bet ir jį gyvendinti. Mes sieksime, kad sustarimai būtų įgyvendinti. Jūs pateikėte ir dar vieną klausimą, teiravotės apie mūsų planus. Aš manau, kad jau trumpai šį klausimą atsakiau. Na, o dabar aš norėčiau pereiti ir prie olandų kalbos. Tai mano gimtoji kalba tikrai labai malonu kartais ir ją pasisakyti. Atsakysiu į e, pono Gebrandis klausimus. Jūs teravotės dėl e, teisės aktų peržiūros fitness check. Ir teiravotės, ar mūsų tikslas um, yra pagerinti paukščių direktyvos ir buveinių direktyvos įgyvendinimą. Apie tai kalbėjo ir kiti jūsų kolegos. Iš tikrųjų, kalbant apie e, bio įvairovę, labai svarbu, kad ES pasiektų gerų rezultatų. Apie tai vyksta diskusijos ir taryboje ir iš tikrųjų siekiama kiek manoma geriau apsaugoti bio įvairovę. Tai atitinka ir paukščių bei buveinių direktyvos tikslus. Tuo pačiu metu mes suprantame, kad geri teisės aktai atveria daug naujų gerų galimybių. Manęs buvo paprašyta pateikti pavyzdžių, kuomet teisės aktai galbūt ne visą laiką veikia tinkamai. Gal paminėsiu staciją susijusią su mano pačios šalimi. Niderlandų vakaruose, esančiame regione, mes gyvendiname stambų aplinkosaugos projektą. Ir gyventinant tą projektą mes gėlų vandenį bandome paversti suriu vandeniu, uh, tam, kad galėtumėm užtikrinti e, didesnę bėjų įvairovę. Tačiau e, čia mes susidurėme su buveinių direktyva, kuri mums tarsi draudžia tą daryti. E, bet mes norime atgaivinti anksčiau tame regione buvusią dumblių populaciją. Ir gyventinant tą projektą, mes susidurėme su buveinių direktyva, kuri mums e, e, draudžia keisti gėlų vandenį suriu. Bet aš manau, kad uh, Reikia pagerinti bio įvairovės būklę. Mes esame užsibrėžę labai ambicingų tikslų. Mes tą darome taryboje, jūs tą darote čia Europos parlamente. Mes esame pasirengę diskutuoti ir su mokslininkais ir pasistengti, kaip manoma geriau gyvendinti direktyvos tikslus. Na, nemanau, kad e, taryba arba Europos parlamentas norėtų keisti visas direktyvas. Ponas Debrandi, taip pat jau minėjo ir planus dėl žiedinės ekonomikos skatinimo. Veiksmų plane yra nemažai pasiūlymų, kaip pereiti prie žiedinės ekonomikos ir mes tikimės, kad per ateinančius porą metų jau matysime ir rezultatų. Pirmininkaujant Niderlandams mes surinksime diskusijų apie tą pasiūlymų paketą ir be abejo mes norėtumėm uh, konkrečiai pakalbėti apie siūlomus veiksmus. Ir čia svarbus vaidmuo teks ir Europos parlamento aplinkos komitetui. Šie veiksmai bus tesiami ir pasibaigus Niderlandų pirmininkavimui. Mes galime padėti e, įsisibuoti diskusijoms, pradėti imtis veiksmų. Uh, o vėliau jie bus tesiami. Mes turime užtikrinti, kad būtų pradėta pereitinėti prie žiedinės ekonomikos. Niderlandai bandys derinti tarybos poziciją, mes bendradarbiausime su kitomis ES valstybėms narėmis, kad diskusija vyktų sėkmingai. Mes turėtumėm E, suformuoti ambicingą ir realistinę poziciją. Ponas Debrandi jau kalbėjo apie konferenciją skirtą nusikaltimams prieš gyvąją gamtą. Aš daugiau informacijos neturiu, bet kai tik, jie, kai tik ją turėsime, mes ją iš karto ir paskelbsime. Mums e, tai tikrai labai svarbus klausimas. E, Kita parlamento narė kalbėjo apie Niderlandų padėtį. Aš dabar labai nesiplėsiu, nes aš pas jūs atvykau ne kaip Niderlandų nacionalinė ministrė. Aš atstovauju 28 ES valstybės narės ir, ko gero, nebūtų labai tinkama dabar pradėti nacionalinės diskusijas. Jūs manęs teiravotės, kokie yra mūsų ketinimai. Dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir kaip reikėtų siekti to įgyvendinimo. Spalio mėnesį mes susitarėme dėl bendros pozicijos per kovo mėnesio vadovų tarybą e, bus diskutuojama apie tai, ką daryti toliau pasibaigus Paryžiaus konferencijai. visų pirma vyks diskusijos tarp ministro, paskui apie tai kalbės ir valstybių bei vyriausybių vadovai. Gal viskas skamba ir labai formaliai, bet e, šį žingsnį reikia žengti, siekiant didesnės pažangos. Toliau dėl to, ką pasakė ponas Eichhardt, aš jau e, kalbėjau apie geresnį reglamentavimą. Uh, Tikiuosi, kad tas atsakymas man tinka. Matau, kad jau kalbu daugiau kaip 10 minučių, taigi dabar pasistengsiu kalbėti greičiau. Pabandysiu apibendrinti kitus patirtus klausimus. Kovo mėnesį mes diskutuosime ne vien tik tais apie jau pasiektų susitarimų įgyvendinimą, bet ir apie kitus klausimus. 2018 metais reikės e, įvertinti e, situaciją iš naujo. Na ir pirmininkė, galiausiai pereisiu prie pono Pedičinį klausimo. Jūs teravotės dėl... Jūs kalbėjote apie oro taršą miestuose. Uh, Tačiau valstybės narės turėtų įgyvendinti ES teisės aktus. Aš jau kalbėjau, kokia yra tarybos pozicija dėl NEC direktyvos. Mūsų pozicija yra ambicinga, mes turime dirbti kartu siekdami užtikrinti e, geresnę oro kokybę. E, atleiskite, kad šiek tiek viršiau man skirtą laiką. Ačiū. Ne, ne bėda, mes mielai Išklausėme jūsų atsakymą, o dabar antras klausimų raundas. Tačiau prašau kolegų kalbėti po vieną minutę, nes turime 15 prašymų, turime palikti laiko ir atsakymams, taigi iš karto Norbert Lins. Herzlichen Dank. Labai ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Aš dar norėčiau pasiteirauti dėl bio įvairovės. Kolegos Eichhardt ir Gebranti jau prieš mane šią temą buvo iškėlę. E, jie kalbėjo ir apie teisės aktų susijusius su gamtos apsauga patikrą. E, e, klausydamas, klausydamas jūsų atsakymų, aš supratau, kad jums visai patiktų, jeigu būtų europinių lygmenių peržiūrėtos gamtos apsaugos direktyvos. Envi komitetas balsavo prieš gamtos apsaugos direktyvų peržiūrą, per, perdarimą. Mes pasisakome už tai, kad tie teisės aktai būtų geriau įgyvendinami. Džiaugiamės, kad jūs skatinate suorganizuoti konferenciją šiais klausimais, bet e, gal jūs galite patikslinti, kokia yra jūsų asmeninė nuomonė šiais klausimais. Thank you very much. Ačiū, Sevdans. Ačiū, pirmininkė, ačiū, ministrė, Jums už tai, kad atvykote pas mus, už Jūsų pasisakymą. Aš e, džiaugiuosi, kad Jūs siekite e, nacionalinio emisijų ribų direktyvos e, rezultatų, tačiau, kaip minėjo pranešėjai, yra didelės spraga tarp parlamento pozicijos ir tarybos pozicijos. O tai, sakė, ir, sakėte, tai yra jūsų įgaliojimų pagrindas trialogų metu. Turint galvoje, kad smarkiai silpnami tie tikslai ir lankstumas suteikiamas valstybėms narėms e, tarybos pozicijoje šiuo metu. Kaip tai dera su jūsų teiginiu, kad reikia siekti geresnių e, reglamentavimo atveju? Nes tas lankstumas leistų, kad jos nebūtų verčiamos pasiekti svarbiausių oro kokybės tikslų, tai būtų negeresnis reglamentavimas, o priešingai. E, mane stebina tai, kad siekimas e, rezultatų, nepaisant e, reglamento kokybės, iš tikrųjų paveiktų ir jų poveikiai. Taigi, ką galite padaryti, kad tokioje situacijoje neatsidurtume? Ačiū. Julie, Julie Gerling. Čia, aišku, yra pagunda kalbėti apie NEC ir toliau, bet norėčiau grįžti prie buveinių direktyvos. Aš džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte tai ir atitikties patikrinimą. Norėčiau kalbėti apie klimato kaitą ir akivaizdžius to įrodymus šią žiemą, ne tik mano valstybėje narėje, kur kilo didžiuliai potviniai, kurie sukelia problemų labai dideliam skaičiui bendruomenių. Registruotos labai aukštos temperatūros, daug lietaus. Dabar jūsų darbe dėl buveinių direktyvos darbe daug kas kalba apie priežastis ir pasiekmes. Dėl to, kaip aplinka gali susidoroti su padidėjusiu kritulių kiekiu. Ar galite pateikti savo nuomonę, ar tinkama būtų, ar galima į jūsų diskusiją įtraukti e, būdus, kaip panaudoti buveinių direktyvą siekiant sušvelnimo priemonių e, dėl klimato kaitos. Ačiū. Ponas Uitema. Ačiū pirmininkė. E, labadiena, ministrė. Noriu pateikti keletą geresnio reguliavimo žemės ūkio sektorioje pavyzdžių. Pirmiausia, tai yra leidimai mažos rizikos augalų apsaugos priemonėmis. Mes galime, galime šią sritį pagerinti, tačiau reikia tam tikros apsaugos sistemos. Svarbu, kad reikia, galima būtų sumažinti pavojų e, visuomenės sveikatai, aplinkai ir naudoti mažesnės rizikos e, augalų apsaugos produktus. Tačiau leidimus tokiems produktams gauti sunku. Ekspertų darbo grupė anvizuo šį klausimą, kad tų leidimų išdavimas būtų paprastesnis, tačiau norėčiau, kokios bus jūsų pastangos pirmininkavimo metu, kad tai pakelėtume į aukštesnį lygmenį žiedinė ekonomika. Žemės ūkis gali sunaudoti, suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Čia yra daug naujovių pavyzdžių, panaudojant šį potencialą. Pavyzdžiui, vabzdžių panaudojimas, taip pat ir dirbtinių trašų pakeitimas mėšlų. Norėčiau išgirsti apie jūsų pastangas, kad šis potencialas žemės ūkio sektorioje būtų panaudotas. Ačiū. Ačiū. Ponas Ek. Danke, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Dėkuoju pirmininkė ir noriu padėkoti ministrė, kuri šiandieną pas mus atvyko. Labai sveikintina yra tai, kad jūs ketinate organizuoti konferenciją dėl nelegalios prekybos e, laukinę fauną e, lab, tai labai svarbi tema, nes negalime e, išnykusių rūšių nupirkti už, jokias, už jokius pinigus. Ir e, e, atsižvelgiant į tai, kad vis didėja e, tarša mūsų jūrose. Žinome, kad didelė rizika kyla ir mūsų banginiams, kurie nyksta jūrose. Ir Japonija šiais metais taip pat išvengė teismo sprendimo ir toliau sakosi e, e, medžiojantis banginius moksliniais tikslais. Tačiau iš tikrųjų e, banginiai yra medžiojami, žvejojami labai brutaliais būdais. Norėčiau paklausti, ar jūs darysite kažkokią didesnę įtaką tam, kad jūs padarytumėte galą šitam brutaliam banginių žudimo būdui. Farelų salose. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Pana Šlek, ačiū pirmininkė. E, Labadiena, ministrė, aš štai sėdžiu čia, džiaugiuosi žiedinę ekonomiką, kad tai bus jums viena svarbiausių užduočių. Ir mano klausimas būtų susijęs būtent su tuo. Žiedinės ekonomikos tikslas yra sumažinti išteklių naudojimą ir perdirbimas yra labai svarbus, tačiau, tačiau yra du veiksmus, veiksmai, kurie labai svar, dar svarbesni, tai yra prevencija ir pakartotinis naudojimas. Perdirbimas yra gerai, tačiau neturėtume to daryti vien tik tai perdirbimų labui, ypač kai kalbama apie pavojingas atlikės. Turime teisinį pagrindą, politinius įsipareigojimus, šią prasme septintoji aplinkos apsaugos programa reikalauja e, kurti netoksišką perdirbimo ciklą ir aš norėčiau iškelti labai konkretų klausimą. Tai yra litmuso papirėlio testas. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duoti leidimą e, naudoti ftalatus e, perdirbimo e, procese, nors tai sukelia daug problemų darbuotojams tam, kad būtų konkuruojama su importu iš Azijos. Parlamentas patvirtino rezoliuciją 15 metais. Didelę daugumą ir prieštaravom komisijos tekstui. Tačiau mes neturime veto teisės, tik valstybės narės gali tai sustabdyti. Ir jos turėtų apie tai, dėl to balsuoti kovo mėnesį šių metų. Ar manote, kad e, perdirbimas, e, kalbant apie E, pavojingas atliekas neturėtų būti tikrinamas. Reikia siekti kvalifikuotos daugumas, kad būtų paprieštarauta komisijos e, e, leidimų išdavimui perdirbant tos pavojingas atliekas. Ačiū pirmininkė, labadiena ministrė, sako pane Evi Niderlandai pasipriešino Europos komisijos pasiūlymui padvigubinti um, emisijas um, ir padidinti jas 50 procentų ilgalaikę perspektyvą. Kalbu apie RDA emisijas. Na, uh, pramonės sektoriaus atstovai e, tikrai e, bandė daryti poveikį valstybėms narėms. Aš norėjau jūsų pasiteirauti, e, kad štai ko. Jeigu Europos parlamentas plenarinėjame posėdėje patvirtins pasiūlymo atmetimą, ką darys Niderlandai, E, kokiu veiksmu jūs imsitės e, siekdami, kad kiek įmanoma greičiau komisija pateiktų naują pasiūlymą, e, kuriame būtų tinkamai atsižvelgta į aplinkos poreikius? Ir dar kitas klausimas dėl ATL. Šiuo metu mes varstame direktyvos pasiūlymą ir Manome, kad e, ten nėra pakankamai e, veiksmų e, emisijų mažinimui po 2030 metų. Ką darys Niderlandai siekdami užtikrinti didesnį ambicijų lygį ir sumažinti CO2 išmetimą iš pramonės sektoriaus? Madame la ministre, parmi les énergies fossiles qui nous sont indispensables encore pour longtemps, le gaz naturel est une ressource. Ministre, mums reikia iškasnio kūro e, trumpalaikiai vidutinėje e, trukmės perspektyvoje ir tarptautinėme kontekste mes matome nestabilumą, tad e, nestabilų tiekimą, tad mums reikia iš tiesų partnerių, dvišalių ryšių. Ir žinome, kad daug šalių yra labai priklausomos nuo Rusijos dujų. Todėl aš sveikinu Lenkijoje statomą dujų terminalą, kur galima bus iš viso pasaulio importuoti suskistintas dujas. Ir mes e, turėtume pakeisti paradigmą ir pereiti prie partnerių iš Kaspijos jūros regiono. Kalbant apie stabilumą regione, aš manau, kad Europos ir Rusijos santykiai turi būti mūsų darbo atvarkėje. Nord Stream mm, sustarimas buvo pasirašytas Austrijos, Junktinės karalystės ir Vokietijos praėjusi rugsėjį ir mes taip pat konkuruojame su Baltarusijos ir Lenkijos projektais e, E, jie turi, pavyzdžiui, tokius dujotekius kaip e, South Stream. Europos e, diplomatija galėtų juos iš naujo paleisti. Taigi, mano klausimas būtų toks, ar jūs taip pat pasakytume už North Stream, ar jums patiktų labiau mm, dujotekis Lenkijoje ir Ukrainoje, ar jūs labiau pasakytumėte už South Stream projektą? Dėkuoju dabar ponas Olbini. Dėkuoju. Aš vengriškai pasisakysiu. Pone ministre, jūs labai aiškiai pasisakėte ir faktiškai pažodžiui mums pasakėte, kad būtent Paryžius yra um, esminis punktas uh, pokyčių taškas. Taigi pasakykite, kokius konkrečius uh, planu, uh, žingsnius jūs planuojate įgyvendinti po šios konferencijos, nes ES Paryžėje prisėmė 40 e, procentų e, įsipareigojimą. Taigi, kokias priemonės jūs pritaikysite, kad mes e, tai įgyvendintume. Ir mes norėtume, kad šitą naštą ES pasidalintų proporcingai. Taip pat pagalvokite taip pat ir apie ne ATL sektorius. Dėkoju. Pone Branen, dėl biomasės. Uh, Niderlandai, kaip ir Junknė karalystė, importuoja labai daug e, medžio biomasės. Ar jūs manote, kad mes jau pasiekime tokį etapą, kai ES e, turi reglamentuoti biomasės importą? Ir ar tai apims e, tvarumo kriterijus ar ne. Aš manau, kad tai yra labai aktualu atsižvelgiant į tai, kad ES ketina įgyvendinti LUCF į mūsų klimato e, kaitos paketą. Dėkoju, ponas Sal Selimovič. Ačiū ministre, e, dėkoju, kad atvykote. Man Aš turiu klausimą apie labai gerai žinomą, tačiau ignoruojamą apleistą reiškinį. Tai yra taršus vaistai tose šalise, iš kurių mes e, juos importuojame. Kaip visi žinome, didelė e, šių vaistų dalis, ypač antibiotikai, yra gaminami Kinijoje, Indijoje, kartais Mongolijoje, kurio, kur aplinkosaugos standartai yra nepakankami. Šitie vaistai šitos medžiagos kelia labai didelę žalą ir žmogaus sveikatai, ir aplinkai. Taigi dabar norėčiau jūsų paklausti, ar šie jūsų klausimai yra įtraukti į jūsų darbo tvarkę ir kaip juos spręsite. Ačiū. Dėkuoju, ponia Atskam. Ačiū, pirmininkė. Džiugu, kad ministrė gali dalyvauti čia ir papasakoti apie pirmikančios valstybės prioritetus. E, per pristatymą ministrė sakė, kad e, labai, e, jai labai įdomu tai, kas vyksta šiame komitete ir tai akivaizdu, nes mūsų e, šalyse yra labai daug galvijų ir gyvūnų ir mes labai e, tankiai apgyvendinti. Pas mus šalyje taip pat yra daug, e, Niderlanduose daug daugiau gyvulių auginama negu bet kur kitur, kaip ir automobilių turime daug daugiau. Tad mes turime laikytis švaraus, švaraus oro standartų, fosfato, taip pat perinamųjų taisyklių apie kurias buvo šią savaitę rašoma e, žiniasklaidoje. Noriu paklausti komis, e, ministrės, kaip e, kitas šalis pavyks jums įgyvendinti laikyti standartų, jeigu mums patiems nepavyks tai laikytis. Taip pat iš ministrės norėčiau sužinoti, ką ji galvoja apie tai, kaip jie išlaikys pusiausvirą diskusijose su komisija, kuri mažina toksinų kiekio lygmenį. Uh, Jau praėjo treji metai ir komisija taršių medžiagų teisės aktų srityje tiesiog e, vilkino laiką. Žinome, kad e, ir gyvūnai, ir, ir e, žmonės kenčia nuo, tokio veiksmo, nuo tokių veiksmų nebuvimo. Taigi, ką ketinate padaryti, kad pasiektumėte lūžį? Taip pat pastebėjau, kad mes, kaip valstybės narės, turime uždrausti pavojingas medžiagas. Ir manau, kad komisija iš tiesų turi būti griežtesnė kai kurioms šalims, kurios daro nepakankamai. Pavyzdžiui, e, su hormonų, piknaudžiavimo hormonais e, gyvū, e, šeriant gyvūnus. Kaip galite užtikrinti, kad karcinogeninės medžiagos būtų išimtos iš rinkos. Manau, kad komisija daro nepakankamai ir tai įtakoja mūsų sveikatą. Aš taip pat nenoriu, kad nukentėtų tie tip. Aš e, tikiuosi, kad ministrė paskambins pavojaus varpais, siekiant užtikrinti, kad e, tarptautinės kampanijos ne, neįvestų savo diktato. Dėkoju, ponė Soma. Dėkoju, labas rytas. Noriu užduoti klausimą dėl e, invazinių rūšių. E, e, prieš Europos rinkimus ministrai, ministrų taryba nusprendė dėl reglamento ir ten e, nustatyta, kad komisija turi nustatyti invazinių rūšių sąrašą, tačiau prieš tai e, pagal deleguotojus teisės aktus jie turi e, įgyvendyti tam tikrą standartizuotą procedūrą, tai yra šitą sąrašą patikrinti pagal rizikos analizę. Komisija šitos standartizuotos procedūros nepasiūlė ir parengė tiesiog paprastą sąrašą praėjusį gruodį ir kur nustatė numatė 23 invazinės rūšys, remdamasi nacionalinėmis rizikos analizėmis iš valstybių narių. Ir e, todėl e, maždaug 17 iš šių 23 rūšių yra paremtos e, rizikos analizė iš Anglijos. Ir tai tikrai nėra um, reprezentatyvi imtis visos ES mastu. Ir uh, buvo ignoruotas Europos aplinkos agentūros tokių rūšių sąrašas. Ir todėl aš balsuoju prieš tokį sąrašą. Komisija atrodo nėra pasirengusi atsiimti šitą sąrašą. Ir, Tai mes netrukus turėsime gyvendinti ir taip pat komisija e, ne, nesilaiko reglamento nustatytos procedūros, nepateikia atitinkamos standartizuotos e, procedūros tokiam sąrašui sudaryti. Ir iš mokslinės pusės galbūt tai nėra jokių problemų, tai yra nieko naujo. Kita vertus, nėra tokių e, rūšių tame sąraše, kurios yra labai labai pavojingos ir noriu pasakyti, paklausti jūsų, ar jūs e, pasakysite prieš tokį sąrašą, ar jūs jau tarp ministrų tai apsitarėte, ar, komisijai, ar atkreipėte komisijos e, dėmesį į tai ir ar prašėte komisijos imtis veiksmų. Ačiū. Ir galiausiai ponas Flalaga. Dėkuoju už įdomų pranešimą. Airijoje dabar yra labai daug problemų dėl mm, potvinių. Mm, Ir atsižvelgiant į ekspertų išvadas dėl judančių vandenų ir jų kontrolės, ypač jūrų vietovėse, man įdomu sužinoti, kaip jūs um, uh, taikote habita, buvein, natūralių buveinių uh, direktyvą, kaip žmonės susiduria su tomis problemomis ir kaip jūs atsižvelgėte į ją, kai ginate viešą interesą. Airijoje uh, mes matome, kad aplinka pasiekė faktiškai E, tai yra, mes susiekėme su e, visomis savivaldybėmis ir e, taip pat buveinių direktyva tikrai labai daug problemų mums sukėlė. Taigi norime paklausti, ar jūs įtraukėte leidimų sistemą neįprastoms situacijoms. Airijoje atrodo tokios nėra ir todėl dabar patiriamos nenumatytos pasiekmes. Gali būti, kad e, iš, e, e, išnyks tam tikros rūšys. Ir aš labai norėčiau atsakymo, nes nei viename komitete, kuriame šitą klausimą kėliau, aš atsakymo negavau. Labai ačiū. Na, mano šalyje nelijo per pastaruosius tris mėnesius, taigi padėtis ES valstybėse narise tikrai labai skiriasi, ne tas pats, kas šiaurėje ir pietuose. Aš norėčiau dabar suteikti žodį ministrei. Prašyčiau užsakyti Niderlandų poziciją iškeltais klausimais. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad buvo pateikti labai įvairūs klausimai ir aš pasistengsiu e, juos atsakyti kiek įmanoma tiksliau. Visų pirma, pono Dans klausimas e, buvo teirautasi dėl e, lankstumo įgyvendinant NEC direktyvą. Lankstumas gali padėti geriau gyvendinti direktyvą. Nebūtinai tai reiškia, Nebūtinai e, lankstumas atskiroms pasimėms narėms reiškia problemas. Viskas priklauso nuo požiūrio. Aš manau, kad labai svarbu suformuoti bendrą poziciją ir imtis veiksmų. Dabar e, daug kas priklausys ir nuo Europos parlamento. Toliau buvo pateiktas klausimas tiksliau keli klausimai. kurie susiję su mano pozicija ankstesnėme gyvenime, kai aš buvau, vien tik tai žem, kai aš buvau žemės ūkio ministrė. Buvo teira, teirautasi apie trašas ir tinkamą pesticidų naudojimą. Ar tai atitinka žiedinės ekonomikos koncepciją? Man atrodo, kad labai svarbu e, šios klausimus aptarinėti, nagrinėjant įvairius veiksmus, kurių galima imtis ES valstybių narių lygmenių. Svarbu vadovautis ir novatoriškų požiūrių. Toliau tęsiu pasisakymą anglų kalbą. Atsakysiu panios Galink klausimą. Taip, iš tikrųjų egzistuoja ryšys tarp COP21 e, konferencijos rezultatų ir prisitaikymo prie klimato kaitos bei klimato kaitos padarinių švelninimo. Pažvelkime į miškininkystės sektoriaus valdymą. Aš manau, kad čia egzistuoja puikių galimybių įgyvendinti e, buveinių ir paukščių direktyvos tikslus, o taip pat įgyvendinant ir klimato kaitos padarinių švelninimo politikos tikslus. Ponas Ekt kalbėjo apie banginius ir jų apsaugą. Turiu pasakyti, kad Man asmeniškai labai tai rūpi. Aš žinau, kad dabar ES apie tai vyksta diskusijos. Galiu Jūs patikinti, kad e, mes e, turime labai aiškę konkrečią poziciją šio klausimu ICW. ES e, jau prieštaravo Japonijos laivyno veiksmams. Svarbu tai paminėti. Taigi mes savo poziciją jau sekėme tarptautinėje banginių apsaugos komisijoje. Pane Evi teiravosi dėl ATL ir ambicijų ligmens. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad taryboje Baland... E, spalio mėnesį pavyko pasiekti susitarimą. Buvo suformuota europinė pozicija ir kol nebus naujos pozicijos, mes laikysime senosios. Akivaizdu, kad viskas vyksta būtent taip. Antra vertus, mes turime pagalvoti, ką darysime ir 2018 metais. Be abejo, tai bus įtraukta į mūsų darbo atvarkę. Toliau pono Jalk pastabos. Norėčiau pastebėti, kad e, tai e, išeina iš mano, už mano kompetencijos ribų. Aš šį klausimą aptarsiu su savo kolega ministru Kamp, kuris yra atsakingas už energetikos politiką pirmininkaujant Niderlandams. Ponas Hovry kalbėjo olandiškai, ačiū už tai. Kovo mėnesį taryboje pirmą kartą e, ministrai aptarinės e, Paryžiaus konferencijos rezultatus, bet svarbu pastebėti ne vien tik tais apie tai diskutuoti. Konferencijos rezultatai yra tikrai įspūdingi, bet dabar svarbu imtis ir veiksmų, įgyvendinti pasiektą susitarimą. Taigi taryboje reikės aptarinėti ir įgyvendinimą. Gana kalbų, imkimės darbų. Štai kaip pasakyčiau, ir tai bus įtraukta į Niderlandų pirmininkavimo darbo atvarkę. Europos komisija atliks įvertinimą ir mes diskutuosime remdamiesi komisijos atliktų įvertinimu. vertinimu. Ir be abejo, galų gale taryboje vienbalsiai turės būti susitarta dėl tolimesnių žingsnių. Vis dėlto aš manau, kad aplinkos e, taryba gali atlikti namų darbus vadovų tarybai. Dabar norėčiau atsakyti klausimą, kurį pateikė kolega Brennan. E, buvo teirautasi dėl biomasės E, reglamentavimo, tvarumo kriterijų. Mes turime palaukti, kol komisija pateiks savo pasiūlymus. Tai tiek iš mano pusės. Bet noriu pastebėti, kad Niderlandams tai be galo aktualus klausimas. Bet dabar e, visų pirma turime palaukti, kol komisija imsis veiksmų, o toliau mes galėsime surenkti diskusijas. Toliau Ponas Lelimomič buvo pateikęs klausimą, tikiuosi, kad teisingai ištariau pono pavardą. Dėl antibiotikų ir medikamentų naudojimo gyvulininkystėje, sveikatos apsaugos rytyje, aš noriu pasakyti, kad e, antimikrobinis atsparumas tikrai e, labai svarbus e, klausimas Niderlandams. Apie tai plačiau kalbės mano kolegė, ministrė. Čia jos kompetencija. Tai jeigu jūs neprieštarausite, aš tiesiog pasakysiu, taip, mums tai labai svarbu, mes imsimės veiksmų, bet viską plačiau galėsite aptarti su mano kolege. Toliau Pone Hazekamp. Ji mane bandė šiek tiek provokuoti, tą suprantu. E, ji mane bandė paprovokuoti ir aptarti Niderlandų padėtį. Aš manau, e, jūs tikrai kalbėjote apie svarbius dalykus, kalbėjote apie endokrininę sistemą ardančias uh, medžiagas, bet galbūt ir šį klausimą reikėtų pateikti pon, e, ponė ministrė Hypers, nes tai irgi patenka jos kompetencijos ryte. Jūs terautės ir apie TTIP, tai irgi labai provokuojantis klausimas. Bet aš manau, kad e, jūsų komitetas galbūt nėra pati tinkamiausia vieta šiuo metu šį klausimą aptarinėti. Tikrai suprantu jūsų pastabą, bet dabar apsiribosiu tuo, ką jau pasakiau. Na ir galiausiai pane Somer. Ji kalbėjo apie invazinės rūšis. Aš supratau jūsų klausimą, bet viskas priklauso nuo komisijos, nes komisijai tenka iniciatyvos teisė. Komisija gali inicijuoti pasiūlymus, gali teikti pasiūlymus. Na, o aš atstovauju tarybos poziciją. Žinau, kad vyksta diskusija. Tokios diskusijos vyksta ir mano šalyje. Aš suprantu, kodėl jūs tokį klausimą pateikėte, bet dabar viskas priklauso nuo komisijos. Europos parlamentas turi savų būdų šiam klausimui su komisija aptarti. Noriu dar atsakyti pono Flanagan klausimą, tai yra pats paskutinis klausimas, jis turavosi dėl potvinių ir buveinių direktyvos. Aš suprantu, kad jūs nusivylęs, kad negaunate atsakymų. Galbūt negaunate tokių klausimų, kurie jūs tenkintų. Negaunate tokių atsakymų, kurios jūs tenkintų. Uh, Jeigu jūs norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip, pavyzdžiui, Niderlandai, tai beje irgi buvo vienas iš jūsų klausimų, įgyvendina buveinių direktyvą ir kaip tie žmonės, kurie gyvena buveinių direktyvos regionės, regionuose, įtraukiami į sprendimų prieimimą, tai pasakysiu štai ką. Yra daug žmonių ir mano komandoje, ir Europos parlamente, kurie jums gali pateikti daugiau informacijos. Aš, įdama šias pareigas, negaliu jums suteikti daugiau informacijos. Aš nežinau, ar jūs tai tenkina, bet sakykime, kad tai bent jau yra pati pradžia. Na, o dabar norėčiau padėkoti norėčiau baigti atsakinėjimą į jūsų klausimus. Mūsų laukia tikrai labai daug darbo. Taigi, pradėkime dirbti. Thank you very much. Labai ačiū už tai, kad pristatėte tarybos programą ateinančiam pusmečiui, pristatėte savo prioritetus. Dėkuoju už visus atsakymus į kolegų klausimus. Dabar dviejų minučių pertraukę, kol ministrės pasikeis ir pradėsime kitą diskusiją.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 Mėly kolegos, galime pradėti kito klausimo svarstymą, tai yra keitimasis nuomonėmis su pone Edith Skippers, sveikatos, gerovės ir sporto ministrė. Šiandien toliau kalbamės su Niderlandų ministrais, kurie atsakingi už atskiras priimkavimo sritis, tokiu pačiu formatu kaip ir anksčiau, ir iš karto galima steigti žodį ministrai, tartai pradinės pastabas ir po to užduosime klausimų ir e, surinksime du klausimų raundus. Pirmiausia, klausimus užduos koordinatoriai, frakcijų atstovai, o po to kiti komiteto nariai. Prašom, ministrė, įžanginiam pareiškimui. Ačiū, pirmininkė, gerbimi komiteto nariai. Gyvename tais laikais, kuomet tarptautinė įtampa, terorizmas e, reikalauja mūsų dėmesio. Čia kartos išpolė šyrit e, sutkvirėte mus visus. Aš užjaučiu aukas e, ir jų artimuosius. Ir džiaugiuosi, kad galiu tai išsakyti šiandien. Pabėgėliai, nedarbas taip pat reikalauja mūsų dėmesio, tačiau yra temų, kurios galime įvardinti įprastais, temos, kurios gali atrodyti netokios svarbios. Tačiau priešinga yra teisinga. Tik pažvelkime į sveikatos priežiūros problemas tarpvalstybinių mastų Europoje. 27 tūkstančiai europiečių kasmet miršta dėl atsparumo antibiotikams. Europės piliečiai jie yra tokie kaip jūs ir mes, Tai yra kaip ir aš, jie kartais kenčia nuo paprastų infekcijų, kurių ne visada, kurias ne visada mes galime išgydyti, nes mūsų vaistai praranda veiksmingumą. Išvaistydami antibiotikus e, mes turbūt e, prarasime visą amžių e, medicinos pažangos. Tai ir nėra įprastinis dalykas. Tuo pat metu naujų, inovatyvių, monopolistinių, personalizuotų vaistų kainos yra labai didelės. Yra labai e, daug svarbių e, vaistų, kurie yra kuriami, jie galėtų padaryti didžiulį skirtumą e, sunkiai sergantiems žmonėms, kad jie galėtų gyventi ilgiau, patirti mažesnius pašalinius poveikius. Tačiau šios labai didelės kainos kelia pavojų sveikatos priežiūros tvarumui. E, kyla pavojus, kad e, ligoniai negaus tų vaistų. Kyla pavojus gyvybėms. Jau šiandien kai kuriuose valstybės narėse e, žmonės tiesiog, na, jiems draudžiama pirkti tuos vaistus. Tai nėra įprastinis reiškinys. Galiu pateikti du. Tai tai yra tik tai du pavyzdžiai didžiulių iššūkių, kai yra kyla Europoje sveikatos apsaugos rytyje. Šias problemas galima išspręsti tik tai bendradarbiaujant ir veikiant politiškai drąsiai. Todėl dėkoju už galimybės šiandien su jumis susitikti Europos demokratijos širdyje. Ir aš džiaugiuosi galėdama pristatyti ES tarybos sveikatos programą, pirmininkaujant Niderlandams. Pradėsiu nuo teisėkuros darbo atvarkės, kurią jūs e, jau skirite daug dėmesio, po to pakalbėsiu apie mūsų prioritetus ateinantiems šešiems mėnesiams. Pirmiausia, medicinos prietaisai ir in vitro diagnostika. Gerbėjim parlamento nariai, ligonių saugumas yra labai svarbus sveikatos apsaugos rytyje. Yra buvę incidentų, kurie rodo, kad naujai teisės aktai dėl medicinos prietaisų ir in vitro diagnostikos yra labai svarbu ligonėms. Mūsų tikslas yra tas pats - tvirtas reguliavimo pamatas, e, produktai turi būti saugus, aukštos kokybei, reikia propaguoti naujovišką Europos rinką. E, jūs e, nugrindėte kelią daryboms kartu su Luksemburgu ir komisija, tačiau reikia dar nuveikti daug. Aš tikiuosi, kad galutinis sustarimas bus pasiektas pirmininkaujant Niderlandams. Ta patį galima pasakyti ir dėl siūlomų pakeitimų reglamentų, dėl žmonių vartojimų medicininių produktų. Čia kalbame apie, apie leidimų išdavimo procedūras, tam, tikras, tam tikrus administracinius aspektus ir e, rinkliavas. Niderlandai norėtų pradėti tarybos pirmąjį svarstymą dėl šių pakeitimų. ES taip pat nori užtikrinti E, aukšto ligmens žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą. Todėl būtina suderinti teisėkuros pagrindus dėl oficialios kontrolės. Mūsų tikslai būtų gerinti tos kontrolės maisto grandinėje e, efektyvumą, sumažinti naštą e, subjektams ekonomikos ir užtikrinti vienodas žaidimo sąlygas. Mes sieksime pasiekti politinį sustarimą šio klausimu. Toliau E, Žemės ūkio ministras norėtų pažangos pasiekti dėl pasiūlymų susijusių su veterinariniais medikamentais ir pašarais su medikamentais. E, šis e, pasiūlymas taip pat susijęs ir su antimikrobiniu atsparumu, tai yra vienas iš mūsų pirmininkamų prioritėtų. Mes norime užtikrinti, kad sąjunga nustatytų aukštus standartus žmonių ir gyvūnų sveikatai šioje srityje. Taigi kokie yra ES tarybos prioritetai pirmininkaujant Niderlandais. Aš jau minėjau antibiotikų atsparumą. Aišku, kad negalime švaistyti laiko kovodami su šiuo atsparumu. Pats laikas imtis veiksmų. O vienintelis veiksmingas požiūris yra vienos sveikatos požiūris, nes be veterinarinio pasaulio įsipareigojimų mes nelaimėsime šio mūšio. Tam mes siūlome įkurti bendros vieną sveikatos tinklą. Tas tinklas leisų bendrabiauti e, žmonių sveikatos darbuotojų ir veterinarijos sektoriui. Šis tinklas būtų platforma valstybėms narėms e, atnaujinti savo informaciją ir padėti viena kitai. Politikos keitimas pagal nacionalinius veiksmų planus yra lengva. Įgyvendinti tuos planus yra sunku mes visi susidurėme su kliūtimis. Todėl būtina, kad tos kliūtis neleistų mūsų tempo sulėtinti. Reikia aiškiai ir skaidriai kalbėti apie šias kliūtis, panaudoti turimas žinias, padėti vieni kitiems. Todėl mes siūrame įkurti kolegų peržiūros mechanizmų ES veiksmų planams dėl antimikrobinio atsparumo. Ne tikrinti ar kontroliuoti vienas kitą, bet remti vieniems aktus. Kad šios galimybės būtų išplėstos, turime e, dirbti kur, kuriant mokslinių tyrimų darbo atvarkę Europoje, kuriant naujus antibiotikus ar jų alternatyvas. O tai reikalauja ir naujų verslo modelių. Ir visomis šiomis temomis mano kolega iš Žemės ūkio srities ir aš E, surenksime ministrų konferenciją vasario 10 dieną Amsterdame. Vis ES sveikatos apsaugos ministrai ir žemės ūkio ministrai yra kviečiami į šią konferenciją. Jos metu e, mūsų besime diskusiją pagristą scenariumi. Mes panaudosime konferencijai sukurtą filmą, kuris parodys, kokios čia kyla dilemos šioje srityje. Tai yra labai svarbi šios konferencijos dalis. Ypač e, e, jums mes galėtume surenkti panašią sesiją čia Briuselėje. Ir e, mielai pakviesime jūs į tokią sesiją. Tai yra išvalgus, interaktyvus būdas pažvelgti į antimikrobinį atsparumą. Po konferencijos mes e, sieksime parengti bendras tarybos išvadas dėl antimikrobinės atspa, antimikrobinio atsparumo sveikatos ir žemės ūkio ministrų taryboje. Po to paprašysime komisijos parengti naują ES veiksmų planą su aiškiais tikslais. Antrasis prioritetas yra savalaikė prieiga e, prie medikamentų. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, vaistai vaidina labai svarbu vaidmenį milijonų žmonių gyvenime reikia žmonės gydyti. Chroniškai sergantiems reikia suteikti galimybę aktyviai gyventi ir produktyviai. Teikti paramą pagyvenusiems ligonėms, o sunkiai savėtėms užtinkrinti geresnį gyvenimo kokybę, audinti jų perspektyvą išgyventi. Pastaruoju metu mes pastebime didžiulių pokyčių šioje srityje. Disruptyvios medicinos naujovės pažangus e, produktai gali padėti žmonėms neprarasti vilties. Tai yra puiku, tačiau šie pokyčiai kainuoja. Naujų mono, monopolistinių farmacijos produktų kainos padidėjo labai smarkiai, o vis daugiau vaistų į rinką teikiama ir yra skirti labai mažoms ligonių grupėms. Todėl ne visada yra aišku, kokia yra jų pridėtinė vertė. Mūsų bendras tikslas turėtų būti išlaikyti mūsų sveikatos apsaugos sistemų tvarumą, o tos naujoviškus vaistus teikti ir e, sunkiai sergatiems žmonėms. Mano nuomonė reikia spręsti tris skubės problemas. Pirmiausia, e, ligoniai reikalauja galimybės greičiau gauti vaistų, o pramonė skundžiasi ne, ne, nereikalingų reglamentavimų, kuris nieko neprideda saugumo prasme, tačiau procesą sulėtina ir padaro jį brangesniu. Taigi klausimas, kaip geriau panaudoti e, lankščius rinkos leidimų išdavimo mechanizmus. Be to, ankstyvis tarpusą veiksmai tarp e, e, leidimų išdavimo institucijų ir nacionalinių kompensacijos mechanizmų gali sutrumpinti tą laiką. Reikia sukurti lankščias, tinkamas e, sąlygas leidimų išdavimui. Taigi reikia aiškių sąlygų, kaip tuos produktus lankščiai pateikti į rinką. Antra, kaip susidoroti su didėjančiomis vaistų kainomis. Dauguma naujoviškų produktų neturi konkurencijos arba ta konkurencija labai maža ir nėra kitų alternatyvų. Dabartinės kainos niekaip nėra susijusios su, su išlaidomis moksliniams tyrimams, e, produktų kūrimui ar netgi prietinė vertė. Ir, o tai daro didžiulį spaudimą mūsų sveikatos priežiūros sistemos. Aš įsivaizduoju štai kaip. Sunkiai sergantis e, ligoniai nori gauti tokių vaistų gydytojai nori juos e, išrašyti, pramonės įmonės nori juos parduoti, o politikai nori turėti modernę sveikatos priežiūros sistemą. Tai yra bendri tikslai, ponios ir ponai, todėl yra bendras pagrindas diskusijai. Sprendimas galėtų būti bendradarbiauti, e, dalytis informaciją dėl kainų tarp šalių ar galbūt kartu dėrėtis dėl tų kainų. Žinoma, savanoriškų pagrindų. Trečia, pats laikas aptarti, ar dabartinės ES e, rinkos e, teisės aktų srityje iniciatyvos e, siekia balanso. Be bazinių patentų, kuriems yra 20 metų, E, atsiranda naujų dalykų, siekiant propaguoti e, naujų medikamentų kūrimą ir leidimų išdavimą. Ar e, visokie apsaugos dokumentai yra dar vis būtini, turint galvoje greitus pokyčius medikamentų srityje? Ar nereikia iš naujo apibriežti tą balansą tarp naujovių apsaugos ir greito jų teikimo į rinką? Mūsų pasiūlymas yra analizuoti esamus e, reglamentus ir jų papildomą vertę per ateinančius kelias mėnesius. Mūsų trečias prioritetas yra maisto produktų gerinimas. Sveika, piliečių sveikata yra susijusi su mytybos įpročiais, tačiau jeigu žmonės bando e, sveikai maitintis, jiems kyla pavojus, kad jie vartos per daug druskos, cukraus, E, prisotintų riebalų, nes juose perdirbtuose maisto produktuose jų yra per daug. Valstybės narės imasi veiksmų nacionalių lygmenių, operatoriai taip pat tai padrasina, tačiau 28 e, rinkos ir turime vieną bendrą rinką, ar ne pats laikas žengti bendrą europinį žingsnį. Maisto verslas yra iš esmės tarpvalstybinis verslas ir suderinto požiūrio trūkumas pakerta e, vienodo žaidimo sąlygas, e, trukdo e, produktų naujovėms. Reikia siekti lengvą, sveiką pasirinkimą padaryti lengvesniu. Kartu su pramonė prekybos įmonėmis NVO mes surenksime konferenciją, kurią kalbėsime apie būtinus veiksmus šioje srityje. Ir šioje konferencijoje vasario mėnesį mūsų tikslas bus uh, šios veiksmus paversti bendramis kelio gairėmis. Galime, galėsime tai aptarti, tai po to neformaliame ministrų susitikime balandžio mėnesį. Produktų sudėties keitimas, kad jie būtų sveikesni, e, reikalauja, reikalauja atsparumo, todėl mes kartu su būsimomis pirmininkaujančiamis šalimis e, trejata sieksime susaistyti tuos Europos veiksmus e, su tarybos išvadomis. Kitas, e, e, kita svarbi tema yra transriebios rūkštis, transformuotos riebios rūkštis. Jos yra kelia grėsmė sveikatai, todėl neturime pasteisinimo ir turime imtis veiksmų. Komisija yra paskelbusi e, ataskaitą praėjusį gruodį dėl šių riebių rūkščių. Komisijos narys Andriukaitis paskelbė, kad jis pradės viešas konsultacijas ir poveikio vertinimą klausimą dėl e, tokių rūpščių suvartojimą ir bus nustatytos teisėkuros normos. Mes lauksime tų išvados. Be šių trijų pagrindinių prioritetų kitos svarbios temos bus e, demencija. 400 tūkstančių ligonių Europoje šiuo metu turime 15 tūkst, milijonų jų bus 50 metais. Mes visi pažįstame nors vieną žmogų sergantį dimenciją. Visi esame patyrę, kokį, kokias kančias ši lyga e, atneša ligonėms, jų e, giminaičiams. Nuo 2008 metų, pirmininkavant Prancūzijai, skaitant Luksemburgą, dimensija buvo prioritetas. Mes manome, kad pats laikas su, apjungti įvairias veiklas įvairiose valstybės narėse ir kalbėti apie tai, kaip kovoti su visais dimensijos keliamais iššūkiais. Tai nėra privalomas susitarimas, tačiau tai būtų gairės apjungiančios metų metus patirties e, naujovių priežiūroje srityje ir galbūt tai padės mums pagerinti daugelio žmonių gyvenimo kokybę. Na ir pagaliau Niderlandai surenks konferenciją skirtą sveikatos apsaugos darbuotojų darbo kokybei. Tai yra profesinių kvalifikacijų e, klausimas. Ši tema, aišku, yra susijusi ir su ligoniais. Kaip užkirsti kelią tam, kad e, sveikatos priežiūros darbuotojai na, dirba nepakankamai kokybiškai. Apskritai mes norime tarnauti visiems Europos ligonėms, pirinkavimo metu E, užbaigdami darbą dėl medicinos prietaisų, in vitro diagnozės, kovojant su antibiotiniu atsparamu, užtikrinant, kad žmonės gautų naujoviškų, tačiau įperkamų vaistų, kuriant e, sveikus produktus, kuriant, užtikrinant e, sveikatos apsaugos kokybę ir saugumą. Tai nėra įprastinės temos ir aš tikiuosi dirbti su jumis kartu. Dėkoju ministrai už pristatymą. O dabar galime iš karto mm, pradėti pirmąjį klausimų turą. E, jį pradės mūsų politinių frakcijų atstovai, koordinatoriai. Pone Grostet. Dėkoju, e, ministrė. Man buvo labai didelė garbė ir malonumas prašy, klausytis jūsų. Jūs labai aiškiai pasakoja, kad jūsų pirmininkaujančiai valstybei labai svarbi, svarbus prioritetas yra sveikata. Aš pastebėjau jūsų pirmo, pasižymėjau jūsų pirmuosios prioritetus atsparumas antibiotikams. Ir aš raginu peržiūrėti veterinarinių vaistų teisės aktus. Aš labai atidžiai klausiausi ministro kalbėjusio apie veiklą, kurią jie įvykdys įdėkdami MAR. Mes siekiame užtikrinti, kad per pirmąjį svarstymą e, galėsime nubalsuoti taip, kad būtų atspindėta labai e, aiški supratimo pozicija. Ir mes turime parodyti geriausią tekstą, kad mes paremtume inovacijas viena vertus, tačiau kita vertus mes užtikrintume gerą prieigą prie vaistų. Ir taip pat e, turime vengti piknaudžiavimo antibiotikas, kaip būdavo anksčiau. Mums tikrai reikės jūsų paramos, mes pasiremsime jumis. Aš žinau, kad taryboje bus sunkumu. Iš tiesų, ministrė, mums reikia jūsų paramos kai mes balsuosime per pirmąjį svarstymą. Taip pat kalbėsime apie prieigą prie e, inovatoriškų vaistų, tai yra vienas iš jūsų prioritetų ir e, mes e, dėrėsimės dėl to. Taip pat kalbėsime apie vaistų našlaičių tiekimą. Taip pat jūs minėjote, kad vaistams turi būti nustatytos kainos. Kaip jūs įtikinsite žmonės? Dėl to, kai yra e, savanoriška sistema, tai e, sunku yra e, užsitikrinti sutarimą taryboje. Taigi, kokia būtų jūsų manevro laisvė? Ar jūs manote, kad jums pavyks padaryti žingsnį į priekį, nes tai yra tikrai labai svarbu? Dėkoju. Labai diena, ministrė. Pone Vilmot, malonu Jūs matyti čia ir mat, džiugu girdėti, kad Jūs e, tikrai turite didelį įsipareigojimą pacientų atžvilgių. Kartais e, tai yra ignoruojama ir kartais e, atrodo didesnis įsipareigojimas yra pramoniai nei pacientams. Man malonu girdėti, kad medicinos prietaisai yra vienas iš jūsų prioritetų. Aš manau, kad mes pirmininkaujant Luksemburgui padarėme didžiulę pažangą. Ir dabar jau praėjo treji metai, kai komisija savo originalų pasiūlymą pateikė. Taigi pats laikas, kad pacientai iš tiesų, e, kad dėl pacientų kažkas būtų padaryta. Uh, Mes turime užtikrinti didelį saugumą. Jeigu kils dar vienas skandalas, žmonės labai teisėtai norės žinoti, ką mes visą tą laiką veikėme, kodėl tiek daug laiko visą tai užima. Aš norėčiau žinoti, ką jūs darytumėte siekiant užtikrinti, kad mes e, gautume, e, pasiektume kompromisą. Nes e, kai vykdavo dėrybos, tai visada uh, Mm, taryba e, būdavo linkusi sakyti, tokia yra mūsų pozicija, tačiau tai nėra tinkamas metodas dirbti. Jūs e, turite tas pozicijas palengti vienai par kitaip, visi taip daro ir e, mes tai darome parlamente ir tą patį mm, turėtų daryti taryba. Taigi, ką jūs darysite, kad mes tarpusavėje susitartume ir taip pat noriu jūsų paklausti dėl alkoholio. Man labai buvo malonu pamatyti gruodžio mėnesį priimtas tarybos išvadas rezoliucijos, e, kur buvo paprašyta komisijos, kad būtų priimtas privalomas e, ženklinimas spalvomis. Ir e, Europa yra daugiausia išgerianti alkoholio, išgeriantis regionas pasaulyje. Ir tai kainuoja daug ir mūsų viešajam sektoriui, ir sveikatos sektoriui. Ir tiek parlam, nepaisant to, kad parlamentas ir valstybės narės reikalavo veiksmų, dar nieko komisija nepadarė. Taigi kaip jūs ketinate, 2000, e, kaip jūs ketinate įgyvendinti tuos veiksmus, kurie buvo nuspręsti, dėl kurių buvo nuspręsta 2014 m. gruodį? Ačiū. Dabar ponia Gerling, EKR. E Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau, ponė Pieša. Pone Garling, aš norėjau kalbėti apie alkoholą, alkoholį, tačiau uh, tik ką buvo pasakyta tai, ką aš norėjau sakyti. Aš apie AMR noriu pakalbėti. Mes kalbėjome apie AMR uh, e, per pastarąją parlamento uh, kadenciją labai daug. Uh, tai yra apie antimikrobinį atsparumą. Ir uh, daugelis iš mūsų mano, kad iš veterinarnės pusės tai yra labai svarbus dalykas. Mes turime įspręsti šitą klausimą pirmininkaujant Niderlandams. Mes rizikuojame tuo, kad per daug mes pabrėšime antimikrobinį atsparumą žemės ūkio sektorėje ir veterinarijos sektorėje, tačiau Didesnė problema yra tai, kad e, per daug dažnai e, antibiotikai yra išrašomi tiesiog žmonėms. Aš manau, kad ponė Groštet viską labai teisingai apibendrino ir aš ją visiškai pritariu. Noriu paklausti, ką konkrečiai jūs siekite padaryti, norint e, priimti antimikrobinio atsparumo priemonės būtent žmonių atveju. Ačiū. Dėkuoju dabar Alde vardu, ponas Gerbert. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrai Skipers už tai, kad puikiai išdėstėte Olandų pirmininkavimo prioritetus. Aš jūs visiškai palaikau. Manau, kad buvo iškeltos visos svarbios mintys ir dabar norėčiau išsakyti bendrą, bendro pobūdžio komentarą. Manau, kad valstybės narės bando apeiti visus jautrius aspektus, kurie yra iškelti Europos lygmenių. Aš suprantu tą jautrumą, tačiau manau, kad jeigu labai aiškiai matome, kad dirbdami kartu mes galime pasiekti tam tikrą naudą, tai mes turėtume nenuleisti rankų. Manau, kad e, valstybės narės e, tikrai labai baiminasi daug ko ir todėl nesima veiksmų. Jūs teisingai paminėjote antimikrobinį atsparumą Niderlandams, tai yra tikrai didelis prioritetas, nes pastarų, pastarųjų metų įvykiai mums sukėlė daug nerimo. Aš noriu palinkėti jums visokiojo pasiekmės per ateinančius mėnesius. Ir kitas dalykas, tai yra mano konkretus klausimas, tai yra teisinė byla, kurią uždavė, e, kurią, e, kurią iškėlė E, komisija yra endokrininės e, sistemos e, ardymo medžiagos. Ir daugelis šalių įstojo į tą bylą. Ką taryba darys šioje srityje? Kitą mėnesį mes apie tai diskutuosime plenarinėje sesijoje kartu su komisija. Ir ką darys taryba? kai bus priimtas šitas teismo sprendimas. Ir galiausiai dabar klausimas susijęs su vaistų kaina. E, teisingai ministrė iškėlė šitą klausimą. Čia kalbama ne tik apie naujus ir inovatoriškus vaistus, kurie tikrai naudingi, tačiau naudingi tik e, mažai pacientų e, daliai. 2016 metais Europoje, kai kuriuose valstybėse narėse, va, pacientai moka dvigubai daugiau nei kitoje valstybė narėje. E, skaidrumo e, direktyvą komisija dabar jau atsiemė, taryba ją tiesiog e, nužudė ir komisija sakė, kad dabar planų neturi jokių. Taigi turiu konkretų klausimą, kaip spręsite visą tai. Jūs kalbate apie savanoriškus sustarimus, man tai atrodo atskaitos taškas. Tačiau ar tai nėra per daug specifinė priemonė, ar mums nereikia stipresnės priemonės, kurią galima panaudoti Europos Sąjungoje Mm, kad galėtume gyvendinti savo ketinimus. Dabar ponas Ekoja vardu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrijai už išsakytas e, idėjas ir už galimybę su jumis pasikalbėti, už tai, kad išsakėte savo prioritetus mums. Pone ministrė, dabar mes turime pakibusi damoklo kardą ir Man labai džiugu, kad jums e, atsparumo tema taip pat yra labai svarbi. E, aš prieš porą dienų gavau vieną pranešimą. Dabar išgirdome, kad iš Kinijos e, dabar ateina kažkoks virusas, kuris 2010 metais buvo Kinijoje identifikuotas. Tai yra ypatingai atsparus virusas ir jis kelia didelę grėsmę viešai sveikatai, gali sukelti pandemiją pandemiją ir e, e, jis yra e, atsparus kolestinui. Ir kaip taip pat tai, kad jis toks atsparus gali būti, kad bus sukeltas kitas efektas, kad daugelis kitų lygų bus neišgydoma. Europoje E, yra daugybė, e, e, šimtai tūkstančių žmonių, kurie yra atsparus tokiems virusams. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų kolegos yra pasirengę sugalvoti patį paprasčiausią sprendimą. Mes raginame Na, vieni, vien, iš vienos uh, pusės yra raginama uh, smarkiai sumažinti uh, gyvūnų apsaugos įstatymų reikal, reikalavimus. Ir uh, ką jūs ketinate daryti, kad Europos nepasiektų tokie virusai, kurie yra atsparus daugeliui vaistų. Dėkoju, ponia Auken. Džiugu, kad mes galime kalbėti apie uh, E, endokrininės sistemos e, ar, ardan, ardančiuosius, e, ardančiasias medžiagas. Turiu du klausimus. Pirmą jau minėjo Klenis Vilmoč apie medicinos, dėrybas dėl medicinos prietaisų. Parlamentas priėmė pakeitimą, kuriuo siekiama užtikrinti, jog medicinos prietaisų cheminė E, cheminis saugumas e, neturi alternatyvų. Ir tai yra labai didelis susirūpinimas mums visiems. Deja. Yeah kol kas taryba prieštarauja visoms priemonėms. Ar mes galime tikėtis jūsų paramos, kad taryboje sudarytume. E, sudarytumėte daugumą, kuri pasakytų už e, pakaitalų sukūrimą. Ir taip pat gal galėtumėte e, sukurti mokslinius kriterijus, kuriais būtų nustatomi antikrinė sistema ardantis, ardančios medžiagos. Ir Praėjusį mėnesį e, Teisingumo teismas nusprendė, kad komisija e, neprimdama tokių mokslinių kriterijų pažeidė ES teisę ir toks pažeidimas yra e, labai blogas dalykas. Tačiau yra labai keista, kad komisija sutarčių sergėtoja toliau ketina vykdyti savo planuotą poveikio įvertinimą tarytum ir toliau norėtų pažeidinėti teisės aktus, užuot ieškodama teisės gynybo, gynimo priemonių. Kokių veiksmų ketinate imtis, kad komisija galėtų toliau sergėti sutartis ir laikytųsi taisyklių, o ne elgtųsi kažkaip neapdairiai tokiais svarbiais klausimais kaip endokrinės sistemos, endokrinės sistema ardančios medžiagos. Parlamentas daro visą, ką gali, kad šitas klausimas taptų labai svarbus komisijai. Ačiū. Dėkoju, ponė Evi iš FDD. Ačiū pirmininkė, sveikinu ministrę atvykusią pas mus, aš sėdžiu štai čia, čia. GMO taip pat yra jūsų kompetencijos rytyje. Ir kadangi Europos parlamentas atmetė komisijos pasiūlymą dėl galimybės ES valstybėms narėms nustatyti e, draudimus GMO maistui ir pašarams, norėčiau sužinoti, ką ketina toliau daryti Niderlandai. Ar jūs tęsite diskusijas taryboje? Ir jeigu taip, kokia apimtimi tos diskusijos vyks? Toliau dėl antimikrobinio atsparumo. Mes žinome, kad viena iš šio fenomeno priežasčių yra labai intensyvi gyvulininkystė. Direktyva 2001-18 e, e, draudžia nuo 2005 metų naudoti antibiotikus. Dabar e, yra daug kalbama apie NPT2 antibiotiko naudojimą. Šis antibiotikas kenksmingas žmonėms. Tačiau neseniai Europos komisija e, leido naudoti vieną iš antibiotikų 613T nors jis sukelia antimikrobinį atsparumą. Tai ką ketina daryti Niderlandai, e, ketindama kovoti su tokiu antibiotikų naudojimu ir e, GMO. Can, uh... Labai ačiū. Na, dabar mes galime suteikti žodį ministrai tam, kad jie atsakytų į klausimus. Prašyčiau kalbėti e, nelgiau kaip 10 minučių, nes e, dar yra nemažai kolegų, kurie norės pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai. Pabandysiu vienu įpu atsakyti visus klausimus. Dėl kainų ir savanoriško požiūrio. Aš žinau, kad tai yra labai jautrus klausimas įvairioms šalims. Buvo nemažai šalių, kurios sakė, kad skiriasi kompetencijos e, farmacijos rytyje. Aš manau, kad ES reikėtų uh, skatinti bendradarbiavimą. Įvairios šalis turėtų informuoti kitas apie tai, kas pas jas vyksta. Mes dabar bendradarbiaujame su Belgija ir e, Liuksemburgu, dėrėdamiesi su vaistų gamintojais. Manau, kad yra ir kitų šalių, kurios yra suinteresuotos dalyvauti šiame procese. Kalbame apie didžiulį didelės apimties procesą. Galbūt kai kurioms šalims e, toks projektas ir nepatinka, bet aš manau, kad mes tikrai nebeturėtumėm gaišti laiko. Jau yra e, e, kuriami vaistai hepatitui C veikti. Mes turime ieškoti naujų vaistų, kurie galėtų padėti išsaugoti žmonių sveikatą. Iš esmės aš manau, kad mes turėtumėm pagalvoti, kur galime e, geriau bendradarbiauti. Ir pasižiūrėti, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Pirmininkaujant Niderlandams įvyks keturi susitikimai šiuo klausimu. Pirmas susitikimas skirtas nacionaliniams direktoriams, dirbantiems būtent šioje srityje. Mes e, bendradarbiausime su įvairiomis šios ryties institucijomis. Norėtumėm surenkti sustikimą, kur būtų aptarinėjami tie klausimai, kuriuos jūs iškėlėte. Iki Niderlandų pirmininkavimo pabaigos tarybos posėdžiuose bus diskutuojama ir su ministrais dėl tolimesnių veiksmų. Dėl medicinos prietaisų ir in vitro. Aš čia visiškai pritariu Jums, mes turėtumėm pasistengti rasti susitarimą. Viena vertus mes turime užtikrinti um, prietaisų ir saugumą, tačiau antra vertus mes turėtumėm e, skatinti inovacijas ir užtikrinti, kad žmonės galės jomis pasinaudoti. Šiuo metu situacija stagnuoja, bet mes turime ieškoti sprendimų. Štai vakar įvyko sustikimas, kuriame vyravo tikrai pozityvi, palanki dvasia, kuri tikiuosi mums padės dirbti per ateinančius šešis mėnesius. Taip pat tikiuosi ir diskusijų su jumis. Tai pirmininkaujantiems Niderlandams tikrai pavyktų siekti sustarimo. Dabar pereisiu prie alkoholio. ten aanzien van de hormoonverstorende stoffen. Eh, de heer Gebrandi en Auken, mevrouw Auken hebben mij daar uh, vragen. Dar prieš tai buvo pateiktas klausimas dėl endokrininių medžiagų, endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Taryba ir Europos parlamentas jau nekarta kartą laikėsi tokios pat pozicijos ir ragino komisiją e, spręsti padėtį. Tikrai tenkam gailę stauti, kad Europos komisija likščiol dar nepasinaudojo mūsų raginimu. Gruodžio mėnesį Švedija Europos teisingumo teisme laimėjo bylą prieš Europos komisiją e, Tai buvo byla, pagal kurią Europos komisija turėjo paskelbti kriterijus. Mes tikimės, kad iki 2016 metų vidurio komisija pateiks poveikio vertinimą ir parengs reikalingus standartus. Dabar dėl antimikrobinio atsparumo. Ne vienas iš jūsų teiravotės, ką toliau daryti. Turėtų būti skatinamas antibiotikų protingas naudojimas. reikėtų daugiau atsargumo gyvulininkystės sektorėje. Kalbant apie aplinką, Mes dar nesame sukaupę daug žinių apie antibiotikų poveikį. Mes tikimės, kad mokslininkai atliks daugiau tyrimų antimikrobinio atsparumo srityje ir ištirs, koks vaidmo čia tenka aplinkai. Bet mums e, reikia daugiau faktų. Jeigu gyvūnai, gyvuliai taps atsparus mikrobams, tai, tai bus perdodama ir toliau maisto grandinėje. Mes turime vienu metu dirbti keliose frontuose. Dėl to turime vadovautis bendrų požiūrių, saugodami sveikatą. jau yra sudaryta nemažai veiksmų planų. Aš manau, kad e, valstybių narių e, veiksmų planus turėtų peržiūrėti kitos valstybės narės. Norėčiau, kad šis procesas tęstusi. Labai svarbu, kaip jau sakiau, imtis priemonių vairiais frontais. Aš pritariu visiems tiems, kurie sakė, kad tai labai svarbi tema. Turime bendradarbiauti su įvairiomis šalimis ir įtikinti ir jas imtis veiksmų. Um, het is nog niet helder wanneer de, het rapport uh, over. Dar nėra visiškai aišku, kada pasirodys e, ataskaita apie alkoholio ženklinimą. Buvo tikėtasi, kad ataskaita pasirodys 14 metų gruodį, tačiau komisija pareiškia, kad jai reikia daugiau laiko e, vidiniams konsultacijoms. Aš visiškai suprantu, kad Europos parlamentas tikrai norėtų, kad ataskaita būtų paskelbta kiek įmanoma uh, E, anksčiau e, Europos parlamentas daro spaudimą komisijai, aš irgi tarybos vardu darysiu komisijai spaudimą tam, kad ataskaita pasirodytų kiek manoma greičiau. Dabar GMO, genetiškai modifikuoti organizmai. Čia kalbu ir kaip Niderlandų žemės ūkio, kalbu ir Niderlandų žemės ūkio ministro vardu, nes tai yra jo kompetencija buvo patiktas pasiūlymas dėl GMO direktyvos, bet mes dar laukiame poveikio vertinimo iš komisijos. Tame poveikio vertinime kalbama ir apie įvairių, įvairias priemonės Taip pat dabar vyksta daug tyrimų dėl GMO, taip pat ir dėl antimikrobinio atsparumo. Aš manau, kad ko gero būsiu atsakiusi visus klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar antrasis raundas. Pirmiausia, Marija Maginės. Ačiū pirmininkė. Labadiena, ministrė klausimas, kurį aš e, norėčiau užduoti, jau buvo užduotas kolegų dėl alkoholio. Jūs iš dalies atsakėte, norėčiau dar papildyti šį klausimą. Dėl teisingumo teismo sprendimo, dėl Škotijos parlamento įstatymo, kuris norėjo nustatyti minimalias kainas alkoholiui. Tai viešosios sveikatos strategijos dalis. Ar turite nuomonę apie tai? Galbūt galėtumėte išsiplėsti šiek tiek dėl to, dėl viešosios sveikatos aspekto šią prasme. Ačiū, ponia Borzan. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ministrė, malonu Jūs čia matyti mūsų tarpe. Pirmiausia, noriu pakomentuoti jūsų parinktas temas dėl pirmininkavimo prioritetų. Man ypač patinka, ar aš manau, kad tai yra labai svarbu ir tai yra susijęs mano klausimu, būtent maisto kokybė. Koordinuoti veiksmai mokslininkų, medikų ir uh, vyriausybių darbe. Svarbu mažinti virsvarį, nutukimą ir su tuo susijusias lygas. Mums reikia daugiau dėmesio skirti, kad maisto produktuose būtų mažiau, drus, mažiau druskos, cukraus, e, riebalų ir šiaip daugiau dėmesio skirti kalorijų per dėliam suvartojimui. Tai galima daryti įvairiomis priemonėmis ir mokesčiais, ir nustatant maksimalias ribas. Norėčiau sužinoti, ką ketina daryti Niderlandai maisto saugos srityje. Ar manote, kad ši, šios temos turi imtis ir e, Europos Sąjunga? Ponas Piecha, ačiū. Ministrai, jūsų prioritetai yra labai svarbus. ir e, dėl įvairių priežasčių nenorėčiau kalbėti antibiotikus, tačiau norėčiau pakalbėti apie tos pigesnius vaistus. Čia klausimas yra susijęs ir su kainų skaidrumu. Jau seniai žinome, kad valstybės narės naudoja konfidencialią sistemą darantis dėl vaistų kainų. Taigi, kaip surinkti tą konfidencialią informaciją apie darybas su farmacijos bendrovėmis? Kitas klausimas yra tai, kad neturime iki šiol e, apibriešties, kaip apibriežti būtent pridėtinę vertę naujovėse. O apsaugos laikotarpiai būtent susiję ir su aukštomis kainomis. Kaip Jūs norėtumėte tai pakeisti? Ar galime e, su šiuo aspektu susidaroti? Na ir pagaliau, ką Jūs turite galvoje, sakydami, kad reikia daugiau lankstumo naujų medikamentų leidimų išdavimo procese, ypač kai kalbama apie medikamentų saugą. Ačiū, ponas Laitebra. Ačiū, ministrė, kad vykote pas mus atsakyti klausimus. Aš noriu pabrėžti antimikrobinio atsparumo klausimą ir norėčiau pritarti jūsų pastangoms. Manoma, kad antibiotikų vartojimas pasauliniu mastu per vieną kartą padidės 70 procentų. Aš atstovauju žemės ūkis sektorių. Kai kuriuose Žemynas antibiotikai naudojamas kaip augimo stimulatorius. Manau, kad Niderlandai gal, gali svaidinti svarbų vaidmenį, nes turime labai daug patirties ir naujovių. Mes antibiotikų daugiau nenaudojame. Beveik 50 procentų sumažiname jų naudojimą. Labai svarbu, kad Niderlandai pirmininkavimo metu pasidalytų savo patirtimi, naujovėmis šioje srityje. Ir reikia pabrėžti, kad reikia daugiau nudirbti mokslinių tyrimų srityje, kuriant naujus antibiotikus, nes nuo 1997 metų nėra naujų antibiotikų rušių sukurta. Tai e, kelia nerima. Dar vienas dalykas dėl žemės ūkio yra labai svarbus. Yra e, rasti būdų, kaip gaminti sveikesnį maistą. Tai labai didelė galimybė žemės ūkio sektoriui Tai turėtų būti vertinama ne kaip problema, o kaip sprendimas Niderlanduose. Taip pat čia turime daug patirties ir mokslinių tyrimų. Ir norėčiau, kad e, Niderlandai pirmininkavimo metu Europos lygmenių rastų erdvės tokiems dalykams, kad daugiau dėmesio būtų skiriama sveikam maistui. Labai ačiū. Pone Minor. Ačiū pirmininkė. Pone Skipers, ačiū, kad atvykote pas mus. Norėčiau užduoti klausimą apie teisą. Tai yra e, susirimus dėl priekybos paslaugomis. Žinome, kad TISA turės didelę įtaką viešosioms paslaugoms Niderlanduose arba tiesiog greičiau tam, kas nėra vieša paslauga. Jeigu e, privačiai finansuoji paslaugą bent vienu euru, tai jau nebėra viešoji paslauga. Ir pagal šią apibriežtį, tai Niderlandai iš vis neturi viešųjų paslaugų, tai turės įtakos, aišku, ir e, ligoninėms, greitosiams pagalbams ir taip toliau. Ar nemanote, kad viešos apslaug, apsau, paslaugos apibrieštis pagal tysą yra per siaura? Ar nereikėtų šios apibriešties aptarti iš naujo e, taryboje? Esame girdėję apie problemas susijęs su endokriniais disruptoriais ir e, teismo sprendimus ir suprantame, kad dabar reikia jau imtis priemonių. Ačiū toliau, ne, ponas Eikaut. Ačiū, ministrė. Keletas dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Girdžiau, girdėjau jūsų atsakymą dėl endokrininių disruptorių, tačiau manau, kad jis ir nėra patenkinamas. Niderlandai iš tikrųjų rėmė tą bylą. Teisėjas pasakė, kad komisija nesilaiko įstatymo. Pagal dabartinį poveikio vertinimą jie nesilaiko įstatymų, nes jie vertina daugiau kriterijų, o ne vien tik tai mokslinius ir empirinius kriterijus. Ir teisėjas pasakė, kad galima vertinti tik tai mokslinius kriterijus ir nedaugiau. Komisija pasakė, mes ir toliau darysime savo poveikio vertinimą Tai yra iš esmės, tai reiškia, kad mes ignoruosime teismo sprendimą, o ką mes, ką jūs atsakėte, mes tikimės, kad komisija dar pagalvos ir galbūt šių metų viduryje poveikia vertinimas bus pabaigtas ir tikimės, kad komisija padarys viską teisingai. Tai reiškia, kad komisija dar pusę metų ignoruos įstatymus ir elgsis kaip įprasta. Tai nėra atsakymas. Reikia komisijai pasakyti, kad jūs pažeidžia įstatymą ir jūs negalite to daryti ir negalime laukti dar pusę metų. Tikiuosi, kad būsite griežtesni ir tvirtesni e, prieiga prie medikamentų. Jūs kalbėjote apie lankstumą šioje srityje. Lankstumas nėra problema. Skaidrumo trūkumas yra problema. Tai yra tikra problema. Ir nacionalinių lygmenių galima tik tai kalbėti apie pridėtinę terapinę vertę, o tai yra toks neaiškus terminas, kad bet kas gali e, kainą pasiūlyti kokią nori. Gerai, kad jūs bandote su Beneliuksu tam kažką daryti, tačiau reikia galvoti, ką padaryti Europos lygmeniu. Man atrodo, čia yra prieštaravimas. Meer transparantie in die prijsbepaling en daar heb je Europees beleid voor nodig en dat kan gebeuren terwijl de pilot. Ir mes toliau turime turime um, užtikrinti skaidrumą, nustatydami kainas. Ačiū, panas Lyze. Ja, ich bitte um Entschuldigung, dass ich kurz raus musste. Der britische Umwelt. Na, äh, ko, äh, kolega, äh, aš dabar pasakau kolego, kolegės Zoma vardu, jie čia negali dalyvauti. Ir E, norėčiau pakalbėti apie e, gyvūnų klonavimą. Parlamente prieš e, daugelį mėnesių buvo priimtas sprendimas didelę daugumą dėl klonavimo uždraudimo. Ir mes norėjome paraginti tarybą kiek manoma greičiau spręsti šitą klausimą vėl ir atsižvelgti į parlamento argumentus. Ir kol kas dar E, nebuvo atsižvelgta iš šituos argumentus. Tai tiek norėjo pasakyti ponia Zoma, o dabar, e, kalbant apie medicininius prietaisus, mes asmeniškai e, palaikome tai, ką sako Kleidės Vilmut. Valstybės narės neturėtų laikytis konkrečiai savo pozicijos Aš manau, kad valstybės narės turi būti pasirengusios kompromisams. O dabar dėl antibioti, atsparumo antibiotikams aš labai džiaugiuosi jūsų pasiryžimu ir parodys, pateiksiu e, pakeitimą. E, frau, ponos Vaskus e, pranešimui ir E, labai svarbus taip pat stebėti antibiotikus veterinarijoje, jų gamybą taip pat. E, turime mažinti antibiotikų naudojimą ir konkrečiai tai turi būti atspindėta šiame pranešime e, ir apie tai turi būti kalbama taryboje. Ačiū. Thank you very much. Now, Mr. Grammat... Dėkoju. Dabar ponas Gramatikakis. Dėkoju, pirmininkė, aš labai džiaugiuosi e, tuo, kad e, komisija, kad ministrė e, parodė realistiškumą ir pateikė konkrečią programą, kurią mums čia išdėstė. Ir tame kontekste man padarė įspūdį štai kas. Galbūt tai nėra jūsų kompetencija. Tačiau šiandieną Mes e, matome, kad pastaraisiais metais buvo koreguotas biudžetas ir tai baigėsi tuo, kad e, sveikatos sritis daugelį šalių nuo to nukentėjo. Ir mums, mano šalyje tai padarė didžiulį poveikį, pavyzdžiui, Graikijoje, vargu ar to patikėsite, tačiau iš tiesų e, nuo 2009 metų medicin, medicinos išlaidos buvo sumažintos maždaug 60 procentų. Ir Na, tai tikrai labai didelis skaičius per dešimtmetį. Ir dabar e, e, atsirado trūkumas. Kitos šalis turbūt susiduria taip pat su panašiomis problemomis ir problema yra ta, kad ir Luksemburgė, ir Portugalija, ir Ispanija, ir Italija, ir kitur buvo smarkiai sumažintos išlaidos vaistams, turbūt ir kitoms šalims. Gerbiama ministrė, norėčiau paklausti štai ko. Ar ir jūs manote, kad yra gerai, kad Europoje turėtų būti koordinuojama ekonomikos politika ir e, remiamasi sveikatos sistemos rodikliais. Turi būti e, užtikrinta prieiga prie sveikatos, pacientų sveikatos statusos, taip pat mes turėtume gauti, e, užtikrinti sveikatos sektorius patikimumą, užtikrinti skaidrumą ir Taip pat sveikatos sektoriaus efektyvumą. Ačiū. Dėkoju, ponė Mesne. Dėkoju, ponė ministrė, dėkoju už pasisakymą, aš turiu keletą pastabų. E, jūs mąstėte apie e, sveikatą tinkamai maitinantis ir e, sakėte, kad per daug druskos vartojama, riebalų taip pat. Ar yra kokiu nors galimybių, apie kurias, aš galėčiau, kurias galėtumėte mums išdėstyti? Pavyzdžiui, mokykloje, mokyklose galbūt galima būtų nustatyti taisyklės dėl maisto gamybos kai kuriuose šalyse taip, taip yra, tačiau manau, kad tai yra vienas geras būdas, kaip galima būtų gerinti sveikatą. Kitas klausimas susijęs su e, sveikatos e, produktų, e, produktais. Tai yra pats didžiausias prioritetas pacientų saugumas. Tačiau mažiems gamintojams reiktų užtikrinti mažiau biurokratijos. Ir ką jūs kaip pirmininkaujančia valstybė galėtumėte padaryti šioje srityje? Kitas klausimas susijęs su su tuo, kad visi, kam reikia, turėtų gauti vaistus už protingą kainą. Ir žinome, kad daug žmonių turi testinės sveikatos problemas, vyresnio amžiaus žmonėms nuolat reikia vaistų, todėl labai svarbu, kad E, valstybės narės turėtų taip pat rasti, e, pateikti informaciją, kaip jos gali e, sutaupyti vaistų srityje. Galbūt valstybės narės turi savo patirties. Galbūt jūs galėtumėte mums papasakoti, kaip mes galėtume vieną vertus taupyti vaistų išlaidas, kitą vertą užtikrinti, kad visiems būtų prieinama įperkama medicinė priežiūra ir aprūpinimas. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Flanagan. Dėkuoju suteiktą galimybę. E, įdomu buvo klausytis jūsų. E, sveikatos politikos globali komisija pasakė, kad e, vaistų globalus karas ne, nenusi, nenusisekė, jis padarė labai didelį neigiamą įtaką pasauliui. Jūs esate iš šalies, kuri eksperimentavo taikydama skirtingus požiūrius į e, narkotikų problemą, problemų sprendimą. Ir žinome, kad e, narkotikų kovos reiškia kovą e, tarp žmonių, prie žmonės. Kokią me, kokį metodą jūs pritaikysite. Ar toliau jūs eisite tuo nenusisekusiu keliu, kai bus kriminalizuojami žmonės, ar tai bus e, laikoma kaip e, sveikatos problema. Ačiū, ponas Peterle. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, ponė ministrė. Aš pritariu jūsų holistiniam požiūriui į sveikatą ir sveikatos politiką ir man džiugu, kad pacientas yra šios politikos e, esmė. Ir aš taip pat pritariu e, jūsų susirūpinimui dėl kylančių vaistų ir vaistinių mm, preparatų kainų. Manau, kad tai turėtų būti vienas didžiausių Europos politikos e, prioritetų, kad e, sveikatos paslaugos turėtų būti prieinamos visiems, tačiau jeigu kainos ir kils ir toliau, ne visi galės jas įpirkti. Mes turime peržiūrėti nacionalinės sveikatos sistemas. Jau daugelį metų aš kalbu apie Europos sveikatos semestrą. Tai būtų metinis sveikatos politikos koordinavimo ciklas, kuris būtų reformų ir sveikatos sistemos konvergencijos uh, struktūra. Tikiuosi, kad tokia konvergencija padėtų sumažinti kainas. Ar jūs pasisakote už ambicingesnį Lisabono sutarties paaiškinimą, nekalbant apie sveikatos politikos struktūrą? Taip pat e, noriu paklausti dėl kovos su e, vėžiu. Kokie yra jūsų prioritetai šioje srityje? Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Selimovič. Po, ponas Selimovič. Dėkoju, man džiugu girdėti, kad e, antimikrobinis atsparumas yra e, jūsų e, darbo atverkės prioritetas. Nepaisant tarybos duoto pažado 2012 metais, kad visos šalis turėtų parengti nacionalius veiksmų planus, mes po ketverių metų pasiekėme tokį etapą, kai tik 24 iš 28 šalių turi tokį planą ir daug, daug daugiau šalių jo net neįgyvendino. Taigi mano pirmas klausimas klausimas yra, ką jūs su tuo darysite ir kaip mes jums padėsime kaip jūs mums padėsite. Ir dabar žinome, kad vienas antimikrobinio atsparumo e, kaltininkų yra e, medžiaga iš Mongolijos ir Kinijos, kur vaistai tiesiogiai yra nu, nutekinami į gamtą. Dėl to, kad yra prasti žeminių aplinkosaugos standartai. Ar planuojate ką nors dėl to daryti? ir ką konkrečiai galite daryti. Ir paskutinis klausimas. Aš žinau, kad jūsų šalis e, nuveikė labai daug gero, e, gerų darbų. Ir jeigu turėsite laiko, papasakokite, kokia yra strategija ir pagrindinės problemos, kaip jūs sprendžiate e, visas šias problemas. Dėkuoju, pone Groštete. Ačiū. Mm -mm. Jūs pristatėte programą, tai yra labai svarbi ir įdomi programa, mes jūs remiame šią prasme, tačiau būtina taip pat žinoti, kad tai, kas vyko anksčiau, e, visą tai suprasti, ko galima geriau. Pavyzdžiui, dėl sveikatos priežiūros e, E, tarpvalstybiniu mastu nėra pakankamai gerai gyveninamos valstybių narių, nėra visos paslaugos tinkamai tiekiamos vienodos kokybės prasme. Antra, prevencija, e, e, skiepų pagalba. Labai gerai, kad gerai žinome, kad skiepimas mažėja Europos Sąjungoje. Ar ketinate spausti valstybės narės eiti į priekį ne tik daryti tyrimus, klausimus, o siekti konkrečių rezultatų. Toliau, pediatriniai medikamentai. Čia taip pat mes esame jau seniai kreipęs į komisiją e, dirbti pediatrinių medikamentų e, teisės aktų derinimo prasme, kad gydytojai dirbtų geriau E, gydytojai sako, kad komisija velka kojas. Ar galima būtų padaryti spaudimą, kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau? Dėkoju. Taigi mes e, dabar baigėme klausimų raundą ir suteiksime jums žodį, kad atsakytumėte. Dank u wel. Um, mij is gevraagd. Labai ačiū. Jūs manęs paprašėte atsakyti klausimą, kaip Niderlandai ketina įgyvendinti tuos sprendimus, kurie susiję su geresnė, didesnėmis galimybėmis naudotis, sveik, valgyti sveik, sveikus vaisius. Mes ketiname surenkti e, konferenciją šiais klausimais, parengti veiksmų planą. Svarbu, kad ir Niderlandos ir kitose šalise e, produktai būtų geresnės kokybės. Svarbu, kad sklistų inovacijos. Ko gero, visi mes susidurėme su tomis pačiomis problemomis, kad valgome per daug druskos, kad daug žmonių nutukia ir taip toliau. Taigi, e, reikia tam tikrų inovacijų, bet e, viskas užtrunka. Jeigu mes norime sumažinti e, druskos kiekį, tai turime daryti palaipsniui. Ir Kila daug klausimų, kaip tai galima padaryti vidaus rinkoje. E, kaip galima būtų užtikrinti, kad e, Prancūzijoje arba Niderlanduose perdirbti produktai būtų panašios kokybės kaip Belgijoje perdirbti produktai? Dabar dėl vaistų. Kaip būtų galima užtikrinti, kad galėsime daryti spaudimą farmacininkams. Jeigu viskas, visos darybos vyksta už uždarų durų, aptarnėjamos įvairios paslaptys už uždarų durų. Jeigu yra, mes ministrai priemame kažkokį sprendimą, mes jo turime laikytis. Ir mes turime visą laiką galvoti, kas palankiausia mūsų pacientams. Yra nustatytos nuostatos, kurių turi laikytis farmacijos įmonės. Kas atsitiktų, jeigu tų nuostatų nesilaikoma? Aš manau, kad mes visk, į viską turime pažvelgti ir iš kitos pusės. Dabar į rinką pateko naujų vaistų, dar nemažai vaistų yra kuriama. Ir tai pagerins pacientų situaciją. E, inovacijoms reikia daug lėšų, daug pinigų, bet tai pagerina žmonių sveikatą. Bet aišku, tai yra ir subsidiarumo principas. Ne viską mes galime spręsti. Mes norėtume bendradarbiauti su kiek įmanoma daugiau valstybių narių, keistis informaciją, e, renkti naujus verslo modelius, e, kurių pagalba galima būtų nustatyti ir naujus vaistų kainodaros metodus. Vaistai be galo svarbės rytis. Bet yra ir tokių vaistų, kuriuos naudoja labai labai nedaug pacientų, labai ribotas pacientų ratas. Ir čia dažnai trūksta ir teisės aktų, nes paprastai vaistai kuriami e, plačioms pacientų grupėms. Taigi, ypač kalbant apie retus vaistus, labai svarbu keistis informaciją, o taip pat užtikrinti ir pacientų saugą. E, Tie vaistai, kurie dabar yra rengiami, turės, kuriami, turės didžiulį poveikį ateityje. Yra būtina imtis veiksmų, pagerinti padėtį Europoje. Turime bendradarbiauti, ieškodami bendrų sprendimų. Visuomenės sveikata Sveikatos apsauga yra tarp valstybiniai aspektai. Lygos nepaiso sienų. Ir mes visą Europą turime dirbti kartu. Dabar dėl to antibiotikų, kurie naudojami žemės ūkija. Kai kuriuose šalise antibiotikai yra naudojami kaip augimo stimulatoriai. Mes, mums ši problema yra žinoma ir mes manome, kad ją reikėtų spręsti tarptautinių lygmenių. Mums visiems tai kelia susirūpinimą. Kaip jau sakiau, kai kuriuose šalise antibiotikai yra naudojami kaip augimą stimuliuojančios medžiagos. Ir ne vien tik tais Niderlandai, bet ir kitos šalis dabar jau sumažino antibiotikų naudojimą veterinarijoje. Bet dėl to sumažėjo mūsų eksporto apimtis. Dabar 60 procentų mažiau antibiotikų yra naudojami auginant gyvulius. Toliau endokrininė sistema ardančios medžiagos. Ir akivaizdu, kad ir čia reikia pažangos. Visų pirma, reikia sukurti tinkamą apibrėžtį. Aplinkos ministrė, mano kolegė, šiandien ryte labai aiškiai apie tai kalbėjo. Reikia sudaryti reikėjo tuos standartus pateikti dar 14 metų rugsėjo mėnesį. Dabar yra daromas spaudimas komisijai, kad įgalų gale tai padarytų. Komisija nesilaiko savo įsipareigojimą, tokį sprendimą priemė ir Europos teisingumo teismas. Komisija įsipareigojo vis dėlto įgyvendinti savo įsipareigojimus ir mes tikimės, kad iki 2016 metų vidurio komisija pateiks savo programą. Be abejo, jeigu tas pasiūlymas pasirodytų anksčiau, tai būtų puiku. Bet svarbu, kad komisija dirbtų. Taip pat yra e, būtini ir atitinkami deleguotieji aktai. Taryba tikrai darys komisijai spaudimą, galite būti tuo tikri. Na, o dabar klonavimas. Tai labai jautrus klausimas. tai nėra tiesioginė visuomenė, e, visuomenės veikatos apsaugos ministro atsakomybė, tai daugiau patenka į žemės ūkio ministro kompetencijų sritį. Europos parlamentas pageidauja išplėsti draudimų taikymo sritį, ten įtraukiant ir klonuotų gyvūnų palikuonis. Europos parlamentas reikalauja, kad būtų atitinkamai ženklinimi produktai visoje e, maisto produktų grandinėje, kurie yra pagaminti iš genetiškai klonuotų gyvūnų arba iš jų palikuonių. Komisija ketina atlikti tyrimą šiuo klausimu. Tikrai svarbu užtikrinti, kad iš GMO gyvūnų pagaminti produktai būtų tinkamai, tinkamai ženklinami. Bet neaišku, ar pirmininkaujant Niderlandams užteks laiko šį klausimą aptarti ir taryboje. Toliau tyza. Susitarimas dėl paslaugų. Čia sureaguočiau tai, ką pasakė ponas Eichhout. Jis sakė, kad tikrai mums trūksta laiko, bet klausimas svarbus ir dėl to mes įtraukėme šį klausimą į darbo atvarkę, esame e, numatę programą ateinantiems šešiems mėnesiams. Be abejo, mes kalbame apie tokius vaistus, kurie turi monopolį, kai ne, kur nėra konkurencijos. kai nėra konkurencijos, tai daro ir atitinkamą poveikį kainai. Klausimas labai aktualus, dėl to jis ir yra mūsų darbo atvarkėje. Man atrodo svarbu, jog Europos lygmenių būtų keičiamas informacija apie sveikatos apsaugos sistemas Jau yra sukaupta nemažai žinių medicinos rytyje, žinome, kad valstybių narių e, sistemos skiriasi, bet mes turime daryti viską, kad e, tas sistemas galėtumėm dar labiau patobulinti ir kad e, visi galėtų naudotis gydytojų paslaugomis. Be abejo, būtina keistis patirtimi ir apie tai, kaip mes galime uh, E, sutaupyti, naudodami e, novatoriškus vaistus. Dabar daug kas branksta. Aš nemanau, kad problema yra tame, kad novatoriški vaistai yra brangus, bet e, turi būti užtikrintas tinkamas, tinkama pusiausvėra tarp tokių vaistų kainos ir atnešamos naudos. Bet turėtumėm pagalvoti ir apie tai, ką galėtumėm daryti, kad tokie vaistai būtų prieinami. Dėl antimikrobinio atsparumo svarbu ne vien tik tais kalbėti apie veiksmų planus, bet ir juos įgyvendinti. 24 valstybės narės jau turi tokius veiksmų planus, tai reiškia, kad 4 valstybės narės tokių planų dar neturi. Bet jau, kaip sakiau, svarbiausia ne planas daryti, bet jį įgyvendinti. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad valstybės narės viena kitai padėtų. Mm. mes turime diskutuoti apie tai, kokios kliūtis, kam kyla, kaip jas pavyko įveikti. Valstybės narės viena kitai padėdamos gali tikrai daug ką pakeisti. Voorzitter, ten aanzien van de vragen die mij gesteld zijn. Pirmininkė. Man buvo pateikta klausimų dėl TISA. TISA. Deja, aš negaliu komentuoti paslaugų apibriešties. Tačiau tie mano kolegos, kurie yra kompetitingi šioje srityje, ko gero galėtų atsakyti jūsų klausimus. Europos komisija E, irgi dirba šią srityje. Pirmininkė, aš manau, kad jau atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Thank you very much for your answer and we have to thanks. Uh... Ačiū Jums už atsakymus. Dėkojame abiem Niderlandų ministrams už galimybę su jomis pasikalbėti, išklausyti apie Niderlandų pirmininkavimo prioritetus. Ir taip pat išgirsti atsakymus į klausimus, kuriuos uždavė kolegos ir politinės frakcijos. Dar kartą dėkoju ministrai. Kadangi darbo tvarkėje kitų klausimų neturime, galime baigti šį posėdį. Turiu priminti tik tai, kad kitas posėdis įvyks sausio 21 dieną Strasbūre, neįlinis posėdis, o eilinis posėdis įvyks vasario 18 dienomis čia Briuselyje. Ačiū ir gerų pietų.